Good morning, everybody. Labas rytas visiems. Aš pirmininkausiu ispaniškai, jei neprieštaraujate. Labas rytas visiems. Sveikinu visus susirinkusius į posėdį. Pirmieji mano žodžiai kaip pirmininko šiandieną šiame komitete bus tokie. Noriu padėkoti, kad vakar išrinkote mane pirmininko pavaduotoju, nors šiandieną jūsų čia susirinko negausiai. Aš labai džiaugiuosi, galėdamas pirmininkauti posėdžiui šiandieną. Pablo Salba yra ir mano asmeninis draugas ir puikus pirmininko pavaduotojas, tai aš tikiuosi, kad visiškai jo neužmiršite, bet ir nesilgėsite ir nelyginsite jo pirmininkavimo su manuoju. Na dabar pereikime prie šiandienos darbo atvarkės. Pradėsime nuo aštuntojo darbo atvarkės klausimo. Tai yra Europos investicijų banko finansinės veiklos metinė ataskaita. Po pirmininkų konferencijos sprendimo šių metų pradžioje buvo peržiūrėtas atsakomybės pasidalymas tarp metinės ataskaitos, biudžeto kontrolės komitetas ją atlieka ir taip pat kito komiteto. Mes čia renksime vadovaujantį pranešimą, o O biudžeto kontrolės komitetas renks kitą pranešimą. Dabar ponas Kircos. Sulaukėme 316 pakeitimų pranešimui. Kasgi vyks toliau? Vasario 6 dieną vyks diskusijos. Atsiprašo kalbėtojas. Šešėlinių pranešėjų susitikimas vyks e, gruodžio 7 dieną, aptarsime pakeitimus, pasistengsime suskirstyti juos į kategorijas tam, kad galėtume parengti kompromisus. Tuomet balsuosime dėl pranešimo vasario 6 dieno komitete, o plenarinėje sesijoje Dėl pranešimo bus balsuojama Strasbūrė kovo mėnesį. O prieš tai ponas Hoir, Europos investicijų banko pirmininkas, atvyks į plenarinę sesiją ir atsakys į mūsų klausimus. Tokia numatyta procedūra. Dabar pasakysiu keletą bendrų pastabų apie tai, kas jau buvo padaryta. Turime daug pakeitimų, kur yra kalbama apie mokestinius klausimus. Daug kalbama apie tarpininkus ir apie būsimus ES teisės aktus mokesčių srityje. Manau, kad Europos investicinis bankas dirba gerai, tai yra veiksminga institucija, bent jau mano požiūriu. Žinoma, mes prašysime Europos investicijų banko daryti pažangą. Taip pat yra ir praktinių aspektų. Tarkime, negalime prašyti nieko daugiau, negu numatyta pagal teisinį pagrindą. Galime tik tai politiškai prašyti, bet tai sudėtinga. Nereikėtų, mano supratimu, pernelyg didelės naštos jiems primesti ir neperduoti tų klausimų, kurie iš tiesų priklauso mokesčių institucijoms. Reikia tiesiog užtikrinti, kad jie taikytų teisės aktus ES, kad būtų kovojama su mokestiniais rojais, su mokesčių vengimu. Europos investicijų bankas reikalauja savo klientų laikytis tų standartų. Be to, reikėtų paprašyti Europos investicijų banko paremti komisijos iniciatyvas, kurios yra susijusios su kova su mokesčių vengimu ir taip pat agresyvių mokesčių planavimu. 2016 metais čia komisija paskelbė dokumentą, o kiti pakeitimai yra susijęs su EFSI. Turiu pasakyti, kad šiame pranešime mes neturime spręsti visų EFSI klausimų, kadangi yra rengiamas specialus pranešimas šią temą. Bet turime reikalauti, kad EFSI skatintų sanglaudą ir stiprintų geografinį paskirstimą. Aš prašiau statistinių duomenų EFSI tam, kad galėčiau padaryti išvadas ir turiu pasakyti, kad čia viskas ganėtinai sudėtinga. Didžioji dalis pinigų yra skiriama pažangesniems šalims, kurių ekonomikos yra didesnės. Jei pasižiūrėtume, kaip finansai yra paskirstomi pagal BVP, tai pamatytume, kad šiuo atžvilgiu daugiau naudos gauna mažesnės ES šalis arba tos, kurios susiduria su struktūrinėmis problemomis. Tad reikia čia politiškai viską interpretuoti ir analizuoti, tačiau bet kuriuo atveju reikia savo pranešimu ir pakeitimais prašyti, kad EFSI atsižvelgtų į nesenus vertinimus, ypač susijusius su sanglaudos tikslu. Yra ir kitų pakeitimų, kurie susijęs su Europos parlamento priežiūra ir tikrinimu. Turiu pasakyti, kad Europos investicijų bankas jau laikosi atskaitomybės prieš Europos parlamentą Kiekvieną mėnesį yra teikiamos trys skirtingos ataskaitos apie Europos investicijų banko veiklą. Yra teikiama ataskaita apie finansinę veiklą, ekonomikos ir pinigų bei biudžeto komitetai rengia tą ataskaitą. Toliau ekonominė ataskaita, kurią rengia biudžeto kontrolės komitetas ir taip pat EFSI įgyvendinimas. Šią ataskaitą rengia ekonomikos ir piniginių reikalų bei biudžeto komitetai. Noriu pabrėžti, kad e, kalbant apie Europos investicijų banko susitikimų protokolus, tai na, būtų gerai įskelbti tuos protokolus, tai padidintų skaidrumą. Dar viena pakeitimų kategorija yra susijusi su klimato veiksmais. Iš viso čia yra numatyta 20,7 milijardai eurų 2015 metais. Europos investicijų banko klimato strategija numato, kad 25 procentai AIP portfelio turi būti skirta kovai su klimato kaita, taip pat būtina užtikrinti veiksmingą skolinimą o 2015 metais į atsinaunančius energijos išteklius EIB investavo 3,4 milijardus eurų, bet lyginant su ankstesniais metais tai yra sumažėjimas. 2014 tai buvo 5,9 milijardai eurų. E, vadinasi, kyla čia tam tikrų klausimų susijusių su klimato kaita, bet iš esmės Europos investicijų bankas yra pasirinkęs tinkamą kryptį. Penktoji pakeitimų kategorija yra susijusi su pabėgėlių klausimu. E, kaip EIB gali prisidėti prie pabėgėlių krizės sprendimo? Čia reikia investicijų į tas šalis, kurios yra ne Europos Sąjunga, į trečiasią šalis, kurios susiduria su tomis problemomis. Turime čia paieškoti kompromisu. Galiausiai dar vienas sudėtingas klausimas, dabar išsamei jo nepristatinėsiu. Daug pakeitimų yra susijęs su individualiais projektais. Reikia išnagrinėti visus tuos atskirus projektus, paprašyti Europos investicijų banko pateikti daugiau informacijos apie tuos projektus. Bet iš esmės Aš nenorėčiau čia perėti prie konkrečių projektų detalių. Neišmanau tų dalykų. Tai toks bendras vaizdas. Manau, kad galime bendradarbiauti ir rasti būtinus sprendimus. Tikiu, kad rasime kompromisus ir parengsime įdomų pranešimą kuris bus priimtinas daugumai kolegų. Ačiū. Labai ačiū, ponia Kirsios. Dabar perduosiu žodį šešėliniams pranešėjams. Socialistai. Ne šešėlinis pranešėjas, o ponė Lambert. Pone Bereš, ačiū e, ponė pirmininkė, sveikinu Jūs pradėjus e, naują darbą ir aš e, nergi sėdžiu ne savo vietoje, labai atsiprašau, kad esu dabar šešėlinės pranešėjos vietoje. Ji užstrigo rinkimų kampaniją Rumunijoje ir akivaizdu, kad ji vėluoja šiandien atvykti, nors tikėjomės, kad ji bus čia. Aš, kiek žinau, šešėlinių pranešėjų posėdis buvo atšauktas, bet, kiek žinau, ji taip pat galės kitą savaitę jau pradėti normaliai dirbti. Dabar kalbame apie kompromisus ir diskutuojame. Labai gerai, kad tie kompromisai yra siūlomi prieš uh, Leidžiantis į teksto detalės, norėčiau atkreipti dėmesį, kad pirmasis pasikeitimas nuomonėmis įvykęs su, su Europos investicijų banko atstovu, švelniai tariant, paliko mus trokštančius daugiau informacijos. Pranešėjas sakė, kad ponas Oiris ateis į plenarinį posėdį labai gerai, jeigu jis ateis bet gal reikėtų jam pasakyti, kad kai kalbame su Europos investicinių banku, e, reikia kalbėti su ekonomikos ir pinigų reikalų komitetu ir negalima apeiti parlamento narių, žinant, kad e, ši struktūra yra labiausiai atstovaujama. Aš e, galiu pasakyti, kad tai, ką mes išdėjome, na, neprilyksta uh, parlamento įžeidimui, bet gal tai yra jo kritika. Ir buvo sakoma, kad yra e, pasirašytas sustarimas, kuris parlamento jokių būdų netenkina, yra kalbama apie krizės valdymo priemonės ir panašiai. Todėl kažką reikėtų daryti, kad padėtis būtų ištaisyta. Lygiai taip pat aš noriu pasakyti, kad dar porą trejata temų e, gyvybiškai svarbių iškyla, pranešėjas juos minėjo, bet aš norėčiau, kad šiek tiek tiksliau, kitaip būtų paaiškinta. Pirmoji tema kuri galbūt yra susijusi su bendrai Europos investicijų banku. Jis turėtų būti pavyzdinis. Jis yra Europos masto bankas. Todėl jis turėtų rodyti pavyzdį e, pinigų valdymo klausimais. Ir turėtumėm tiksliau pasakyti, dar e, pavyzdį jis turėtų rodyti fiskaliniuose reikaluose. Negali tas bankas užmerkti akių arba nekreipti dėmesio į kai kurių valstybių fiskalinį elgesį, e, ypač kai kalbama apie partneriščių pasirašymus, ar tai būtų su valstybėmis, ar su įmonėmis, ar panašiai. Tai turi būti gero valdymo agentūra, kuri griežtai vadovautųsi e, konsensusu ir sudarydama partnerystės uh, sutartis. Aišku, e, e, turime suprasti, kad girdime daug gražių deklaracijų, gražių pasisakymų, bet pakeisti dar yra labai daug galimybių banką ir aš tikiuosi, kad šis pranešimas leis tą nors kiek padaryti. Dėl geografinio paskirsimo klausimo pranešėjai sakė, kad buvo labai sudėtinga studijuoti gausius duomenis. Man atrodo, kad EIB e turi sugebėti tą daryti Europos parlamentas priėmė Europos komisijos pasiūlymą ir tėme e, buvo parašyta, kad EIB turi būti įgaliotas įgyvendinti Junkerio planą. Ir dabar mes sakome, kad reikia keisti EIB e, praktinį, praktinio valdymo sistemą. Be abejo, tai turi būti naudinga ir pats bankas turi būti pelningas, bet taip pat reikia atkreipti dėmesį į geografinio subalansavimo e, klausimą. Visuomenė e, turi suprasti, kad niekas savaime neatsiranda. Dar vienas pastebėjimas. Viena iš pirminių sąlygų buvo, kad būtų įgyvendinta Paryžiaus sutartis. Kiek aš žinau, EIB vėlgi čia turėtų būti uh, pereinamosios ekologinės strategijos kūrimo lyderė po diskusijų taryboje man susidarė įspūdis, kad tai, ko mes prašome pagal Junkerio pirmąjį planą, bus patvirtinta Junkerio antrajame plane. Ten yra kalba apie konkrečias gairės šioje srityje. Ir paskutinis dalykas, ponė pirmininkė, man atrodo, kad reikėtų taip pat pasverti Brexit įtaką EIB funkcionavimui. E, turiu galvoje finansavimo sąlygas ir investicijų strategiją. Atsiprašau, ponė pirmininkė, kad šiek tiek per ilgai kalbėjau, bet jūs labai kantrus. Pirmą kartą aš pirmininkauju, <laughs> todėl taip, taip ir ilgiuosi. Labai ačiū. ECR <clears throat> e frakcijos vardu kas norėtų kalbėti? Niekas. Nieko nėra. Alde irgi nėra atstovų. Guė? Labadiena, ačiū ponė pirmininkė. Europos investicinio banko, kaip ir Junkerio plano, problemos yra puikiai žinomos. Ir visada susidaro įspūdis, kad čia išskiriame tas pačias problemas. Metai po metų jos kartojasi. Yra administracinių problemų, yra politinio ryšto stoka sakoma, kad e, paskolos yra skiriamos tik tai mažoms įmonėms, o reikia pasiekti kažko konkretaus ir apčiuopiamo. Mes iš esmės tampame makroprojektų kaliniais. E, makroprojektai yra spekulacinio pobūdžio ir jie paprastai apsiriboja tik tai zona, kurioje tas projektas yra įgyvendamas. Aš esu girdėjęs, kad tas m, mm, veikimas yra vertas kaip konservatyvus, bet aš sakiau, kad tai yra taikstymas su didžiosiomis sosnėmis ir ekonominės naudos siekimas. E, jūs labai aiškiai pasakėte, kad EIB e, turi palaikyti ryšį su e, pilietinės visuomenės organizacijomis ir valstybių narių administracija, nes dabar neretai uh, E, Europos privatizacijos ir liberalizacijos žaidimuose EIB yra vertinamas įtartinai. Reikėtų, kad EIB sugebėtų nu, paskirti viešasias lėšas ten, kur jų tikrai reikia. Ir Europos investicinėje ekonomikoje jis turi atlikti uh, dinamišką vaidmenį, tai jis turi skatinti socialinę ir ekonominę sanglaudą. EIB darbo tvarkiai yra viena iš migločiausių visoje Europos Sąjungoje. Mes kalbame apie uh, EIB taikstimasi su, pavyzdžiui, Palestinos okupacija. Ir e, bijome, kad panašiai bus elgiamas ir kai kurių kitų vietovių atžvilgių. Paminėjote COP22 ir vakarų Saharą. Mes vis kartojame, kad yra nekreipiamas dėmesys į žmogaus teisės. ES nuolat kalba apie pagrindinės teisės. EIB turėtų į tai atsižvelgti nes Europos standartai ir taisyklės turi būti bet kokios veiklos pagrindas. Mes visiškai sutinkame su pranešėjų tą temą ir manome, kad reikėtų uh, sukurti naudingesnį EIB, kuris tarnautų uh, valstybių ir žmonių labai. Ačiū, ponė Lopes Vermeho, žaliųjų vardu. Ponas Lambert, ačiū, ponė pirmininkė. Ponė Kircos, aš jūsų labai tečiai klausiausi. Žinote, kartais Man iš tiesų kyla klausimas, ar mes čia sėdėdami suprantam, kas vyksta už salės uh, ribų, už parlamento sienų. Kai aš jūsų klausausi, viskas atrodo gerai. EIB atlieka savo darbą, laikosi su jam suteiktų įgaliojimų. Tiesa, kad didžiosios valstybės gauna daugiau, bet proporcingai ir mažosios valstybės gauna pakankamai. E, valstybėms reikia investicijų ir jos jas gauna ir panašiai. Taigi, pagal e, raštą viskas yra teisingai. Clinton irgi tą patį sakė. Visi sako, kad e, teoriškai viskas vyksta puikiai. Žmonės tik turi suprasti, kad e, jie turi mus palaikyti. O aš norėčiau išskirti keletą dalykų, kuriuos mes savo pakeitimuose atspindėjome. Ir jie parodys, kad viskas nėra taip jau gerai. Ir daug kas tiesą sakant eina šunient odegos. Taigi parlamentas dabar kelia klausimą, kas iš tiesų vyksta. Pirmiausia, pasakysiu, kad 90 procentų e, FC investicijų, kuriomis rūpinasi AIB atitenka 15 valstybių narių, senųjų valstybių narių pusė, didžiosioms valstybėms narės. Ar jūs ir toliau galit kartot, kad Vokietija negauna e, tiek, kiek jai priklauso, bet ji turėtų gauti nulį. E, Vokietija turi perteklinius pinigus, ji turi per daug grinųjų pinigų, Vokietija pati turi daugiau investuoti. Ir kyla klausimas, kodėl FC ir EIB bent centą tai valstybei dar skiria. Investicijų galimybių pati Vokietija turi. Ir e, problema yra ne ta, ar pinigus gauna Vokietija, Junktinė karalystė ar Prancūzija, ar jos gauna pakankamai. Iš tiesų, visos pasangos turėtų būti skirtos tiems regionams, kuriems investicijų labiausiai reikia ir kurie patys neturi investicinių gebėjimų. Kitas dalykas, kai kalbame apie su plėtros bankais, visą laiką girdime, kad EIB nori uh, kad kiti imtųsi rizikingesnių projektų, o EIB pasirinks tik tai saugąją dalį. Be to, sakoma, kad EIB iš esmės įgyvendins projektus, kurie ir taip būtų įgyvendinti. Taigi to papildomumo kaip ir nelieka, rizikos kapitalas e, lieka nepanaudotas. Todėl mes tikimės, kad EIB bus lyderė, tačiau ji yra tik tai lyderė iš e, apačios, iš kito galo ir greičiausia ji trukdo realaus lyderio atsiradimui. Jeigu pažiūrėtumėm į tvarkaraštį, tai pamatytumėm, kad mes įpusėjome įgyvendinami pirmąją FC ir tik tai 33 procentai investicijų dar yra patvirtinti ir tik tai 20 procentų iš tiesų jau pasirašyta susitarimu. Taigi net jeigu reikia šiek tiek laiko darbams užbaigti, tokie skaičiai neįkvepia. Kitas dalykas, kalbant apie investicijų pobūdį Ar jūs suvokėte, kad taip? Iš tiesų, EB 25 procentų tikslas naunančių energijos šaltinių srityje pasiekė, bet jeigu pažvelgtumėt į tendencijas, pamatytumėt, kad investicijos į atsinaujančių energijos šaltinių ženkliai mažėja 21 procentas praėjusiais metais, o investicijos į iškasamą į kūrą didėja 25 procentais padidėjo. Minus 21 procentas e, atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Kokiam amžiui mes gyvename? 21-ajam. Kokiame žemynė mes gyvename? Europoje. Mes turėtume būti lyderiai. Jeigu klausomės lyderio ir jo kompanijos, tai taip turėtų būti, bet taip nėra. EIB elgesi priešingai. Būtų galima sakyti, kad taip, jis e, yra paklusnus savo politiniams e, viršininkams, bet tada mes turim prašyti pirmiausia pono Katainė elgtis teisingai. Ir klausiu, kurių galų EIB vis dar finansuoja XIX amžiaus projektus. Jis turėtų sutelkti dėmesį į projektus, kurie paverstų Europą lyderę pereinamajame laikotarpiu 21 amžiuje. Aš dar kartą galiu pakartoti mūsų pakeitimus. Jeigu šis parlamentas e, nepasirenka blaivaus proto požiūrio, jau nekalbant apie racionalų požiūrį, ir e, kas tada tą padarys? Jeigu mes taip e, nematysime realybės, tai e, per daug dažnai mes visi kursime politiką, kuri atitolins mūsų nuo realybės. Ačiū, ponė Lambert. Panas Valį, ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjui. Tikiuosi, kad bus galimybė bendradarbiauti E, tam, kad būtų tinkamai atsižvelgta įvairių frakcijų pakeitimus. Atsimenu, kad per pastaruosius metus buvo parengta ir kitų svarbių pranešimų, taigi svarbu, kad jie būtų e, suderinti, turiuomenį ir biudžeto kontrolės komitete e, parengtus pranešimus dėl skaidrumo, valdysenos, uh, kovos su mokestiniu sukčiavimu. Tai yra svarbus dalykai, kuriuos reikėtų paminėti. Jie susiję ir su Panamos skandalu. Taigi mes manome, kad reikia tinkamų valdysenos instrumentų. Taip pat reikia tikrinti ir tarpininkų patikimumą. Kartais e, tarpininkai užsima tikrai gana e, kontroversiška veikla, jie ieško mokestinių rojų. Ir taip pat kartais e, visuomenė negali gauti e, duomenų apie ES atliekamus projektus, taip pat ir ex ante ir ex poste vertinimų. Uh, duomenų. Svarbu tokius duomenis skelbti tam, kad būtų galima kovoti su uh, e, organizuotų nusikalstamumu, ypač mafija, tai itin aktualu Italijai. Taip pat um, reikėtų ir pakritikuoti kai kuriuos EIB projektus susijusius su infrastruktūra. Kai kurie tokie projektai netitinka e, kai kurių kriterijų, pavyzdžiui, palankumas aplinkai, finansinis tvarumas. Kai kurie tokie projektai tiesiog yra pasenę arba e, kai, kuriais, kai kurios projektus įgyvendinant e, vadovaujamas jau pasenusiais duomenimis. Pavyzdžiui, tiesiamas kažkoks tai kelias ir e, atsižvelgiamai dabartinius transporto srautus, bet nepagalvojame apie tai, kad ateityje perėjus prie tvaresnių energijos šaltinių, transporto srautas būtent tuo keliu gali sumažėti. Taigi reikia pagalvoti ir apie projektų energetinį bei socialinį poveikį. Taip pat yra ir tokių projektų kaip Castor Ispanijoje, dėl kurių buvo padaryta socialinė žala. Taigi, gyventinant kai kurios projektus, piliečiai tiesiog nukenčia. Dabar dėl Junkerio plano. Nepamirškime ir to, kad kai kurie infrastruktūros projektai um, turėjo e, neigiamą poveikį aplinkai. Jeigu pagal Junkerio planą, vadovaujantis Junkerio planu, reikėtų ir toliau e, finansuoti tokius projektus. Aišku, e, būtų gerai pasitikėti Europos komisiją ar jos pirmininku Junker, bet tikrai nemanau, kad reikėtų remti ir toliau remti būtent tokius projektus. Komisijos pirmininkas Juncker nesugebėjo suteikti pridėtinės vertės tokiems infrastruktūros projektams, kurie e, kenkia aplinkai, daro socialinę žalą. Taip pat finansuojant vienus projektus nukenčia kiti projektai, kurie taip pat finansuojami iš EIB biudžeto. Manau, kad čia reikėtų geresnės pusiausvėros. Baigdamas dar kartą išreikščiu vilti, kad pranešėjas atsižvelgs į visų frakcijų pateiktus pakeitimus. Ačiū. Panašu, kad jau pasisakė visi šešėliniai pranešėjai. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Jeigu ne, tai suteiksiu žodį pranešėjai tam, kad jis apibendrintų diskusiją. Prašom. Ačiū. Aš manau, kad mes galime judėti priekį ir rasti tikrai įdomių kompromisų. Kaip kad ponia Peres sakė, EIB yra pavyzdingas bankas, tikrai gerai dirba, bet tą jo darbą būtų galima dar labiau patobulinti. Pavyzdžiui, būtų galima pagerinti investicijų geografinį pasiskirstimą, taip pat išspręsti ir kai kurios praktinius sunkumus. Kai kurie projektai yra susiję ir su nacionaliniais bankais. Ir Europos investicijų bankas tik iš dalies kai kurios projektus e, finansuoja. Tai, pažiūrėjau, jeigu Graikijos bankas nėra pajėgus E, finansuoti likusios projekto dalies, tai tuomet kyla problemų. Kaip žinia, mano šalis e, šiuo metu susiduria su didžiulėmis struktūrinėmis problemomis ekonomikoje ir mums tikrai reikia papildomų investicijų. Mes pritarėme tam, kad būtų gyvendinamas Paryžiaus susitarimas. Tai yra tikrai labai svarbu, ypač turint omeny, kad netrukus Trumpas taps e, JAV prezidentu. Po Brexit EIB e, e taip pat turėtų likti pajėgus. Na, iš esmės galiu daryti išvadą, kad EIB padeda smulkiam bei vidutiniam verslui. Taip pat pritariu tam, kad na, ne viskas e, vyksta tobulai, bet aš esu nusteikęs konstruktyviai kritikos atžvilgiu. Europos Sąjungoje yra ir tikrai rimtesnių problemų negu kad uh, Europos investicijų banko veikla. Ačiū. Aš norėčiau Jums priminti, iki kada galite teikti pakeitimus. Juos buvo galima teikti iki spalio mėnesio. Jos varstysime iki vasario, o balsuosime plenarinėje sesijoje kovo mėnesį. Dabar skelbiu kelių minučių pertraukėlę. E, per ją pas mus atvyks mūsų svečias, tai yra Eurogrupės pirmininkas, su kuria vėliau ir diskutuosime. Taigi penkių minučių pertraukėlė.

So dear colleagues, good morning. Labas rytas, brangus kolegos. Norėčiau pasisveikinti su Džerom Daiselbliom, kuris yra Eurogrupės pirmininkas. Su juo e, padiskutuosime ekonominiais klausimais. Taip pat pakalbėsime apie šalims skirtų rekomendacijų gyvendinimą. Kalbant apie uh, komisijos pasiūlymų paketą šiam semestrui. Tai kitą savaitę vyks labai svarbus Eurogrupės narių sustikimas šiuo klausimu. Kai kurie e, to paketo aspektai labai aktualūs ir mums, e, nes jie susiję su eurozona, na ir e, Mano nuomonė labai svarbu suformuoti e, bendrą požiūrį į fiskalinę politiką eurozonoje, nes fiskalinė politika yra viena iš svarbiausių politikos krypčių. Negalima pasitikėti vien tik tais man, e, pinigų politiką. Taip pat yra ir Graikijos klausimas. Netrukus vyks antroji peržiūra. Taip pat reikės pakalbėti ir apie Graikijai taikomas priemonės. Laukiame su nekantrumu vaisingos diskusijos su jumis ir iš karto jums suteiksiu žodį tam, kad jūs tartumėte žanginės pastabas. Ačiū pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, ponios ir ponai, man be galo svarbu, e, man be galo malonu e, vėl padiskutuoti su jumis. Aš tarsiu keletą žodžių apie ekonominę padėtį, apie, taip pat apie tai, ką veikiame pastaruoju metu Eurogrupėje ir kokie iššūkiai mūsų laukia. Komisijos 2016 metų rudens prognozė ir neseniai paskelbti duomenys rodo, kad po truputį ekonomika atsigauna. Teigiama yra tai, kad tokia tendencija pastebima jau um, ketvirtus metus iš eilės, kai po truputį atsigauna ekonomika, didėja privatus vartojimas, tai taip pat prisideda prie šios teigiamos tendencijos. Vis dėlto mes negalime e, užmigti ant laurų. Nepaisant to, kad ekonomika po truputį atsigauna, kai kuriuose eurozonos valstybėse vis dar išlieka labai aukštas nedarbo lygis. Dabar um, yra ir tam tikrų veiksnių, kurie kelia netikrumo. Labai svarbu, kad mūsų ekonomika sugebėtų pati atsigauti. Dėl to mums reikėtų skirti daugiau dėmesio investicijoms, tvariai fiskaliniai politikai, struktūriniams ekonominiams pakeitimams, taip pat ir finansų sektoriaus reformai. E, valstybės narės turi ir toliau tęsti reformas. Centralizacija gali atsakyti tik į dalį problemų, čia turiuomenį bankų sąjungą, bet tai nepadės išspręsti visų problemų. Tuo pačiu metu noriu pasakyti, kad būtina koordinuoti politiką eurozonoje tam, kad būtų galima sumažinti nacionalinių veiksmų neigiamus ir maksimizuoti teigiamus veiksnius. Ir būtent tą ir daro Eurogrupė. Mes surengėme teminės diskusijas apie augimą ir užimtumą. Mes taip pat kalbėjome apie valstybėms narėms skirtas rekomendacijas. Taip pat e, kalbėjome apie tai, kad valstybėms narėms reikėtų ir toliau gyvendinti reformas. Svarbu, kad kitos valstybės narės taip pat darytų spaudimą Čia turiu omeny tokias rytis e, kaip tvarios pensijų sistemos. Taip pat e, e, nemokumo sistemos. Svarbu, kad augimas, ekonomikos augimas būtų visa apimantis. Na, o dabar norėčiau tarti keletą žodžių apie fiskalinę politiką. Valstybės narės deda pastangų konsolidacijos srityje, ar tai jau atneša vaisių. Uh, Praėjusį mėnesį Eurostatas paskelbė duomenis apie 2015 metus ir um, iš tų duomenų aišku, kad visoje eurozonoje viešojo sektoriaus valstybinis, e, vyriausybinis deficitas sumažėjo. Dabar jis yra 2,1 procento, anksčiau buvo 6,2. Taip pat įsiskolinimai sumažėjo iki 90,4 procentų. Na ir e, tikimasi, kad tie skaičiai dar mažės. Vis dėlto tai yra bendri duomenys apie visą eurozoną, kai kurios valstybės narės ir toliau turi dėti pastangas tam, kad užtikrintų viešųjų finansų tvarumą ir sugebėtų atsilaikyti patiriamiam šokams. Svarbu, kad būtų nuolat e, laikomasi fiskalinių taisyklių. Eurogrupė Taip pat svarstys valstybių e, biudžeto planų projektus e, gruodžio 5 dieną, specialiai tam skirtame sustikime. Priemiau domen, kad komisija e, rekomenduoja 0,5 procento fiskalinę ekspansiją nuo BVP. Ir tarp Leiskite man tarti keletą žodžių apie šią iniciatyvą. Visų pirma, mūsų žodžiai ir darbai turi sutapti. E, Pateiktos rekomendacijos yra pagrįstos stabilumo rūgimo paktu. Mes jau sustarėme dėl šalim skirtų rekomendacijų ir jos turi būti atspindėtos 17 metų biudžeto projektuose. Ir be abejo, tai skirsis nuo komisijos siūlomos fiskalinės ekspansijos. Antras svarbu, kad ir institucijos prisimtų atsakomybę. Valstybės narės turi laikytis susitarimo, turi laikytis stabilumo rūgimo pakto. Na ir palaipsniui visų šalių biudžetai turi būti struktūriškai subalansuoti. Kai kurios šalis vis dar per daug išleidžia. Kai kuriuose šalise reikėtų daugiau investicijų į infrastruktūrą. Komisija gali pateikti rekomendaciją dėl fiskalinių aspektų, bet tokios rekomendacijos valstybėms narėms nėra privalomos. Kitas klausimas, kurio norėčiau pakalbėti, tai yra bankų sąjunga. Per pastaruosius keletą metų šią sritį mes padarėme nemažai pažangos. E, SRB jau pradėjo veikti. E, tai papildo E, bendro priežaros mechanizmo, kuris veikia jau dviejus metus veiklą. E, visos valstybės narės dabar jau gyventino BRRD, o taip pat ratifikavo ir tarp vyriausybinį susitarimą dėl SRF. Toliau susitarimai dėl e, paskolų programų, perinamo laikotarpio finansavimo mechanizmai. Netrukus visos šalis šiuos sustarimus jau bus pasirašytos, kol kas trūksta keturių valstybių narių parašų. Na ir dėl to jau buvo galima pradėti darbą ir dėl e, backstop sistemos. Tai yra svarbu tam, kad galėtų tinkamai veikti mūsų valiutų sąjunga. Uh, Mūsų e, prioritetas turėtų būti baigti formuoti bankų sąjungą, pinigų sąjungą. Taip pat e, e, būtina veikti formuoti ir EDIS, nes tai yra sudėtinė SRF dalis. Aš tikrai tikiuosi, kad netrukus komisija pateiks pasiūlymus ir šiose srityse. Leiskite tarti keletą žodžių ir apie Graikiją. Vasario mėnesį. E, nuo vasario mėnesio buvo padaryta nemaža pažanga. E, Graikijos institucijos jau sugebėjo įgyvendinti kai kurias reformas, kaip kad ir buvo susitarta programoje praeisiais metais. Eurogrupės posėdėje, gegužės 24 dieną, mums pavyko uh, pasiekti e, pagrindų sustarimą dėl e, galimų e, skolos tvarumo priemonių. Techninis darbas jau kaip ir baigtas ir dabar, nuo dabar iki 18 metų vidurio jau bus galima taikyti ir atitinkamas priemonės. Yra numatytos priemonės ir e, ilgalaikiai perspektyvai. E, tos priemonės galės būti gyvendintos ir 18 metais. Graikija, jeigu Graikija ir toliau laikysi savo įsipareigojimų, tai um, IMF galės irgi pateikti atitinkamą pasiūlymą. Gruodžio mėnesį gausime ataskaitą apie Graikiją Na ir galiu pasakyti, kad e, likščiol jau buvo padaryta pažangos ir dėl to Eurogrupėje bus galima diskutuoti apie tolimesnės e, e, trumpalaikės, vidutinės trukmės ir ilgalaikės skolos mažinimo priemonės, jeigu tai bus reikalinga. Ačiū. Labai ačiū, pirmininkė Diselblom, už jūsų įžangą. Aptarėte daug svarbių temų Esu tikras, kad kolegos norės dar pasigilinti kai kurias iš jų. Turiu pasakyti, Aš manau, kad reikia pasigilinti į fiskalinę padėtį ir tas konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas. Mes čia kalbame apie komisijos rekomendacijas, jos nėra teisiškai saistančios. Na, pasižiūrėkime, ką pasakys kolegos Delangė. Pirmininkė, kalbėsiu angliškai. Kalbėsiu ne olandiškai, nes pirmininkas vis tiek atsakys angliškai. Konkrečiai šaliai skirtos rekomendacijos, komisijos pastabos ir E, fiskalinė plėtra. Dėkoju už tai, ką pasakėte. Klausiausi ir Niderlandų premjero, jis sakė, kad reikia tos plėtros nedaugelį šalių. Jis mano, kad atlikta analizė nėra teisinga. Jo supratimu, komisaro Moskovici analizė nėra teisinga. Jis teigia, kad kalbėjo ir jūsų vardu, ar galite tai patvirtinti? Beje, liberalus žiniasklaidos šaltinis teigia, kad premjeras netgi norėtų užimti jūsų poziciją, ne nacionalinę, europinę. Na, bet tiek to. Mano klausimas yra štai koks. Ar jūs pritarėte, kad neprotinga yra reikalauti tos didesnės fiskalinės plėtros ir kad taip komisija traukėsi nuo statistinės agregacijos ir veikia kaip finansų ministrė ES. Ar jūs manote, manote, kad komisaras Moskovici tai ir daro ir kad tai turėtų būti tinkama kryptis? Toliau Edis. Aš žinau, kad jūs pasisakote už tolesnius žingsnius čia ir ar tas rizikos mažinimo paketas yra pakankamas, Ar tokie žingsniai bus pakankami? Juk žinome, kad yra ir valstybinės skolos problemų, kurios dar neišspręstos. Ačiū. Dėkoju. Žinojau, kad klausimas apie finansų ministrą bus iškeltas, nemaniau, kad tai bus pats pirmasis klausimas šiandieną. Ne, eurozona neturi finansų ministro. Mes e, turime 28 finansinius e, ministrus. Aš manau, kad komisija turi teisę teikti rekomendacijas eurozonai. E, čia jie gali remtis ir tą agreguotą finansinę padėtimi ir aišku, galima kelti klausimą, ar tie patarimai yra pagristi. Mes dabar stebime ekonominį ciklą, kur tikros spragos užsidaro ir kai kuriuose šalise nebūtų protinga skatinti ekonomiką per fiskalinę politiką. Reikia galvoti apie tą ekonominį ciklą, kurį matome eurozonoje. Ar dėl to, ar komisija gali sakyti tuos dalykus ar ne, aš manau, kad tikrai gali. O ką aš sakau komisijai? Aš žinau, kad labai svarbu yra turėti tokią griežtą komisiją. Jeigu kyla klausimas, ar laikytis taisyklių, ar teikti tuos fiskalinius patarimus, tai tuomet susidaro sudėtinga situacija. Jūs kalbate apie tą finansinės, fiskalinės padėties plėtrą. Ir tai, kad valstybės narės turi tuo pasinaudoti. Tai aš manau, kad čia komisija vis tiek laikosi akto. Mums reikia galvoti apie vidurinio laikotarpio tikslą, tai yra subalansuoti biudžetai. Kol kas to stabilumo dar neturime, biudžetai dar nėra pakankamai stiprus ir negalime kol kas atsisakyti tos fiskalinės trajektorijos. Būtent apie tai ir bus diskutuojama Eurogrupėje. Apie abejo. Premjeras Niderlandų kalba ir mano vardu, bet šiandieną aš čia esu kaip Eurozonos grupės pirmininkas. Jūs paminėjote Edis. Taip, aš manau, kad Edis turėtų prisidėti prie bankų sąjungos užbaigimo. Turime ir toliau mažinti riziką ir vadovautis numatytą darbo atvarkę. Mes matome tai, kas vyksta institucijose Europoje. Yra sprendžiami tam tikri paveldėti klausimai banko institucijose, tačiau aš matau, kad pagaliau tos problemos yra sprendžiamos ir tai yra gerai. Komisaras Dombrovskis pateikė rizikos mažinimo paktą ir aš manau, kad iš esmės jis yra geras. Mes visą tai aptarsime ekofine. Aš kaip Niderlandų finansų ministras reikalausiu, kad būtų dar ambicingesni tikslai numatyti. Svarbiausia yra daryti pažangą rizikos mažinimo srityje ir tai leis mums ir politiškai diskutuoti apie edis. Manau, kad čia privalome vadovautis nusikliu požiūriu, išsamei viską įvertinti ir dirbti toliau. Kalbant apie e, pinigų e, sąjungą, tai jai labai svarbi bankų sąjunga. Per keliarius pastarosius metus būtent tai buvo labai stiprus e, es bendradarbiavimo pagrindas. Aš manau, kad mes privalome užbaigti šią sąjungą ir ją tinkamai įgyvendinti. Mes kartais ES pradedame naujus projektus, bet jų neužbaigiame, o po to vėl ištinka krizė ir pamatome, kad ta sistema netokia jau stipri. Tai padarykime ją stiprią, užbaigime tinkamai tų sąjungų kūrimą. Dėkoju Na, mes matome, kad yra viršutinės ribos, bet nėra apatinių ribų. Gali būti e, biudžeto perteklius. Vadinasi, galimas fiskalinis perteklius. Ir neaišku, kada tas perteklius pasidaro per didelis. Čia kalbu ir intelektinė, ne vien tik politinė prasme, per Vanšperės. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs sakote, kad yra svarbu užbaigti pradėtus projektus. Tačiau aš manau, kad taip pat e, svarbu tą padaryti laikantis racionalių ir griežtų laiko terminų, nes kitaip mes e, visada vėluojame. Jūs kalbėjote, kad yra tam tikrų netitikimų tarp stabilumo pakto ir e, biudžeto ir fiskalinių analizių atliktų ES. Ar tai rodo, kad jums, e, jūsų nuomonė, nei vienoje valstybėje narėje nėra uh, plėtimosi galimybių biudžeto politikoje? Europos komisijos 0,5 procentai negali būti pritaikyti visose valstybėse narėse. Galbūt tos valstybės narės, kurios turi galimybės plėsti biudžetinės išlaidas, e, tą skaičių pakeis. Mano antras klausimas. Jūs kalbėjote apie padėtį Graikijoje greta diskusijų tarp ekspertų, tarp e, TVF, EMU e e, ekspertų analizių girdėjome labai įdomių pastebėjimų. Bet visi sako, kad svarbu atkurti pasitikėjimo atmosferą, kad ta valstybė pradėtų vėl aukti ir grįžtų investicijos. Ar jūs nemanote, kad reikia duoti labai aišku ženklą dėl skolų? Uh, Ir aš manau, kad tai būtų labai svarbu valstybės ekonominiam augimui ir investicijų aplinkos gerinimui. Togi tikimasi. Um, for... Ačiū. <clears throat> Visų pirma, dėl to, kad e, reikia palikti daugiau judėjimo laisvės išlaidoms didinti. Pora valstybių narių viršyje savo MTO ir jos pagal visas e, pakto taisyklės turi galimybę išleisti daugiau. Ir aš neminėsiu konkrečių valstybių narių, bet yra pagrindo daugiau investuoti į infrastruktūrą, į švietimo sistemas, į ateities augimo galimybės. E, tos valstybės galbūt yra dabar ekonomiškai stiprius, bet tai nereiškia, kad jos ir ateityje tokios bus, todėl mes turime galvoti apie investicijas orientuotas į ateitį. Uh, Ir apie tai teisingai pastebėta. Bet aš noriu pasakyti, kad taip yra ir jeigu mums tai nepatinka, tada reikia keisti e, paktą. Bet e, pakte nėra numatyta viršutinės ribos. MTO irgi nėra nustatyta jokios viršutinės ribos. Todėl Europos komisija yra ta institucija, kuri turi labai griežtai užtikrinti, kad stabilumo raugimo pakto būtų laikymasi. Uh, E, per reglamentinę bazę ir tada pradedama diskutuoti, kas iš tiesų yra reikalinga, kad būtų suteikta galimybė fiskaliniam plėtimusi e, struktūra yra labai skirtinga po juridiniu požiūriu. Ekonomiškai irgi e, padėtis skiriasi. Visoms šalims reikia skirtingų investicijų, skirtingo masto investicijų ir panašiai. Į tai turime atsižvelgti. Man atrodo, kad Europos komisija turi taip pat apie tai pagalvoti formaliau Europos e, komisijos e, galimybė ir atsakomybės įtaka e, valstybėms narėms skiriasi, jeigu jos siekia MTO arba jo nesiekia arba jo viršyje. Tai yra paprasčiausias faktas. Aš nesiginčiu dėl to, kad tokia rekomendacija yra pateikta. Ir mes pradedam uh, kalbėti apie tai, kad visi ministrai uh, privalo apie tai kalbėti. Aš nesiginčiu dėl to, kad komisija tą turi aptarti, bet Europos komisija turi savo svorį skirtingose sritise pervertinti. Graikijos atveju investicijų aplinkos pagerinimas yra labai svarbus. Uh, ir skolos konsolidavimas taip pat prisideda prie pasitikėjimo gerinimo, nes kitaip nėra galimybės nei Graikijos e, eiliniams žmonėms, nei verslininkams išgyventi su ta skolos našta ateityje, nes tai trukdys ateities investicijoms ir išlaidoms. Taigi mes sieksime užtikrinti, kad Graikija e, savo veiklą geriau valdytų. Kaip žinote, jau 2012 metų pabaigoje buvo pritaikyta labai daug priemonės, mes pasirengę dar daugiau nuveikti. E, apie tai kalbėjome e, gegužės mėnesio Eurogrupėje, e, buvo sukurtas ESM, galvojant apie tai, kas bus padaryta artimiausių metų ir gruodžio penktą dieną intergrupiai tai bus pristatyta, bet visuomet išlieka sąlygų klausimas, sąlygiškumas. Abi pusės turi prisimti įsipareigojimą. Aš nuolat kartoju tai Eurogrupės nariams. Reikia valstybių kreditorių įsipareigojimų. Jos turi uh, aiškiai pasakyti, kad jos yra pasirengusios remti Graikiją ir Graikijos vyriausybė turi įsipareigoti, kad ne paleis, e, nepaliks padėties nevaldomos vėl. Pati Graikija turi sukurti tvirtas institucijas ir tvirtą ekonomiką. Abu šie elementai yra reikalingi, kad toks pasikeimas būtų atkurtas. Thank you. Uh... Ačiū. Joakim Starbatin. Herr Präsident, Pone pirmininkė. Tai, ką Jūs pasakėte, e, jau nekartą girdėta Europos parlamente. Sakote, kad ekonomika po truputį atsigauna, e, taip pat, kad ir biudžetinė padėtis gerėja, bet ji nėra stabili. E, Graikija žengia struktūrinių reformų keliu, aš tau girdžiu ne vienerius metus. Tačiau faktas yra tas, kad e, eurozona yra ta, e, tas regionas pasaulyje, kuris auga lėčiausiai. Ir dėl kokios priežasties? Dėl euro. Dėl euro Vokietija yra tarsi e, nuvertėjusi. Mūsų biudžetas nuo 2000 iki 2016 metų išaugo devynis kartus. mes e, tiesiog, e, ką darome, tai padedame savo kaiminėms. Ir ar iš tikrųjų mes to norime eurozonoje? Dabar aš girdžiu, kad e, galima būtų pagerinti padėtį, jeigu Vokietija taptų dar mažiau konkurencinga, jeigu ir Sakoma, kad tai padėtų sukurti pusiausvyrą eurozonoje. Vokietijos konkurencingumo sumažinimas e, jūsų nuomonė turėtų pagerinti e, padėti eurozonoje, tuomet e, eurozonos ekonomika pradėtų aukti? First of all, Ačiū. Pirmiausia, Europoje ir ne tik Europoje yra e, pastebima tendencija e, faktų politikai. Jeigu faktai nepatinka, tiesiog nekreipi juos dėmesio ir sakai viską priešingai. Faktas tas, kad ketvirti metai išėlės eurozonos augimas gerėja. Faktas yra tas, kad visai lie valstybių labai stiprų augimą patiria, tačiau skirtumai išlieka labai dideli. Faktas tas, kad vidutiniškai augimas siekia 1,6 procento, bent jau tokie buvo duomenys paskutinį kartą, kai aš mačiau, gal tas skaičius yra per mažas, bet aš įsivaizduoju, kad šiais metais jis bus didesnis. Ir faktas yra tas, kad biudžeto deficitas sumažės ir bus mažesnis negu 2 procentų vidutiniškai. Tai yra paprasčiausiai faktai. Ir aš nesakau, nepristatinėjau jums dėl to, kad e, noriu padėti gražiau nupiešti, negu viskas yra. Aš sakau viską, kas kaip yra. Faktai rodo, kaip, kokia padėtis. Ar Europos augimas lėčiausias pasaulyje? Ne, tai netiesa. Visiškai netiesa. Aš nežinau, kodėl jūs tai sakote. Įdomu girdėti. Bet tai nėra tiesa. Aš žinau, kad jūs norėtumėte taip kalbėti, nes jūs norėtumėte pasakyti tame sakinyje, kad dėl visko kaltas euras. Bet uh, Jūs e, truputį kaip Josefas Stiglicas bandote suversti visų Europos valstybių problemas ant euro. Nemanau, kad tokia analizė yra teisinga. Teisingesnė analizė būtų ta, jeigu sakytumėm, kad yra konkurencingumo problemų daugelėje valstybių narių, finansinio sektoriaus krizė, bandome išspręsti, kuri yra smogusi e, finansų sektoriaus uh, ir bankininkystės sutvarkymas dar nebaigtas, bet man atrodo, kad viskas yra, e, vyksta teisinga kryptimi. Jeigu norite kaltinti eurą, galit kaltinti. Taip, galbūt e, fiskalinė ir monetarinė politika nebuvo tobula, bet man atrodo, kad jūsų atmintis yra labai trumpa. Ar jūs manote, kad būtų geriau, jeigu Vokietija pralaimėtų konkurencinėje koroje ir prarastų tą konkurencinį pranašumą, kokį turi dabar? Eurozona yra uždara sistema kur e, yra naudinga visiems. Jeigu viena valstybė praranda konkurencingumą, kita jį gauna. Euro, Vokietija, kažin ar būtų e, tiek daug eksportuojanti šalis už eurozonos ribų. Todėl mes e, ir atskiros valstybės ir visi kartu turime stengti susiprinti konkurencingumą ir tas procesas dabar vyksta. Jis yra labai sudėtingas, nes mes išgyvenome labai gilę krizę, bet iš jos kapstomės. Uh, E, žiūrėkim faktams į akis. E, yra e, pagrindo jausis optimistiškai ir siekti atsigavimo. Tarp kitko, kiek metų jau Vokietija virš 3 procentų? Tas skaičius turi įtakos tos valstybės konkurencingumui ir tam reikia labai rimtų reformų, bet čia statistiniai duomenys, statistiniai faktai. Nuverhuizen. Goedemorgen, eh, Jeroen. Uh, I will also do it in English because you will answer in English anyway. Uh... Aš klausiu angliškai, nes jūs irgi angliškai atsakysite, kaip ten bebūtų. Turiu klausimą apie Europos komisijos pareiškimą dėl 0,5 procentų BVP. 50 milijardų eurų papildomai turėtų būti investuojama tų valstybių, kurios turi fiska, papildomos fiskalinės erdvės. Kiek aš žinau, tai yra Luksemburgai, Niderlandai ir Vokietija. Du klausimus turiu. Uh, Vokie, Olandijos statistinė agentūra, kurią jūs puikiai pažįstate, suskaičiavo, kad jeigu tos valstybės išnaudos savo fiskalinę erdvę optimaliai ir toliau laikysis stabilumo ir augimo pakto, jos galės tik tai investuoti 0,29 procentus savo BVP, nieko panašaus į 0,5, nieko panašaus su 50 milijardo, apie kurias kalba Europos komisija. Ką Jūs galite pasakyti dėl tokios išvados? Jūs sakote, kad Europos komisija siekia 50 papildomų milijardų investuoti. Kitas klausimas apie tai, ką Vokietijos finansų ministras Šorblė nesiniai pasakė. Jis sakė, kad fiskalinių taisyklių gyvendinimas turėtų būti užtikrintas nepriklausomos agentūros, kurioje yra mažiau konflik interesų konfliktų. Žinant, kad Europos komisija nusprendė neįgyvendinti savilumo augimo pakto taisyklių pastaruoju metu, aš norėčiau sužinoti jūsų nuomonę, ar iš tiesų nebūtų geriau, jeigu nepriklausoma agentūra pasirūpintų tuo įgyvendinimu. Ačiū. Pirmasis klausimas, ar e, Europos komisija savo rekomendacijose neperlenkia lasdos? Manau, kad tai yra susijęs su tuo, apie ką anksčiau kalbėjau. Tarp rekomendacijos e, vykdyti fiskalinę plėtrą ir laikytis pakte numatytų fiskalinių taisyklių iškyla tam tikra trintis. Tai yra tiesa, pažiūrėkit, kaip atrodo stabilumo raugumo paktas ir kaip ten yra apibrieštos Europos komisijos uh, kompetencijos, tai pamatysit, kad e, pirmiausia komisija turi rūpintis pakto laikymusi. Taigi tai yra teisinė bazė, kuri suklyjuoja eurozoną. Aš nebandau to apginčyti dėl to, kad aš esu griežtas kelvinistas iš Niderlandų, bet kaip daugelis jūs žinote, aš esu katalikas. Aš apie tai kalbu, nes iš praeities žinau, kaip svarbu yra išlaikyti stabilumą ir augimą pakto patikimumą. nes pagunda sušvelninti jo taisyklės ir nuostatus gerais laikais yra labai didelė. O e, sunkiais laikais pradam kalbėti, kad reikėjo rimčiau stabilumo ir baugimo paktų reikalavimų laikytis. Todėl stenkimės išlaikyti eurozoną solidžią ir stabilę. Kitas dalykas, dėl nepriklausomos agentūros noriu grįžti prie penkių pirmininkų ataskaitos. Ten buvo pasakyta, kad turėtų būti sukurta nepriklausoma fiskalinė valdyba ES lygmenių. Jos uždavinys būtų įvertinti, kaip atrodo, kiek e, vyriausybės ir nacionaliniai biudžetai laikosi stabilumo ir augimo pakto. Taigi ji turėtų išsiaiškinti faktus. Europos komisija, vadovaudomasi tais objektyviais faktais, galėtų atlikti jai tenkantį darbą, tai yra užtikrinti e, reikalavimų laikymasi ir jeigu reikia, E, priverstų valstybės narės tų taisyklių laikytis, jeigu jos e, pažeidinėjęs. Taigi tokia buvo pasirinkta pozicija penkių pirmininkų ataskaito, aš ir toliau apie ją kalbu. Ir manau, kad tai yra teisingas būdas eiti į priekį. E, fiskalinė valdyba Europos komisijos sistemoje yra kuriama ir klausiančių, ar ta agentūra bus pakankamai nepriklausoma, bet pirmą kartą tos valdybos pirmininkas Eurogrupėje jau gruodžio mėnesį pasisakys, mes jį pasikvietėm Ir aš tikiuosi, kad jis papasakos, kaip vertina fiskalinės valdybos uždavinius ir kaip jis ketina dirbti. Have... Roberto, dar vieną klausimėlį turiu. Ar turim laiko? Labai trumpai prašau. Praeitą savaitę Elstat finansų e, padėjėjų darbo grupėje lankėsi ponas Džordžio E, kaip jūs žinote, Elstat statistikoje e, buvo daug problemų. Ar jūs esate įsitikinęs, kad dabar Graikijos teikiama statistika yra patikima? Eurostat. Eurostat vadovas, tiesą sakant, mums tą pasakė. Think, um... Aš manau, kad labai atsargiai reikia elgtis, kai teikiame klausimus apie pasitikėjimą statistiką politikams kad ir ką aš pasakysiu, galiu padaryti žalos statistikos agentūrų nepriklausomybei. Ne aš, Eurostat turi nustatyti, ar nacionalinės statistikos tarnybos dirba kokybiškai, taip kaip mes norime. Jūs manim vis tiek netikėsit, jeigu aš pasakysiu, kad Niderlandų nacionalinė statistika buvo gera ar bloga, jūs sakys, kad aš esu Europos politikas ir ne aš turiu spręsti. Aš būtent tą ir noriu dabar pasakyti. Politikai neturi būti atsakingi už statistiką. Mes turime, pasirūpi, turime gauti kokybišką statistiką iš visų Europos valstybių ir tuo pagrindu diskutuoti politiškai. Čia nuomonės gali išsiskirti, bet faktai turi išlikti faktai. Thank you. Uh... Ačiū. Dmitrijos Papadimulis. Thank you, Chair. Uh, Mr. Daselum. Ačiū. Pone Daisemblum, užsidėkite ausinės, nes graikiškai kalbėsiu. E, Visų pirma, norėčiau informuoti kolegę, e, kalbėjusią prieš mane, kad maždaug prieš savaitę ir tą taip pat ponui Daiseblum noriu pasakyti, kad Eurostat vadovas Mahe iš Vokietijos buvo mūsų komitete ir mes jo klausime, kokia yra Graikijos valstybinės statistikos tarnybos darbo kokybė šiandien. Jis teigia, kad pažangos yra padaryta ženklios, lyginant su praeitimi. E, padėtis gerokai pagerėjo ir dabar nebevyksta tai, kas dėdavosi anksčiau. Jis sakė, kad struktūrinių trūkumų egzistuoja, kaip ir visose statistikos tarnybose, bet nėra politinių problemų. Todėl dabar, kai kalbam apie uh, E, kompetencijos e, Graikijoje problemas neturėtumėm išskirti statistikos tarnybos. Nu, dabar kreipiuosi Jūs, ponė Daiselbrom. E, sveikinu šiame komitete, labai atidžiai Jūsų klausiausi, ypač kai kalbėjote palankiai apie Graikiją, sakėte, kad pasiekta buvo daug pažangos vasario mėnesį, paminėjote priemonės, kurių buvo imtasi, kad būtų pagerintas pasitikėjimas ir reputacija tos valstybės. Taip pat teigiate, kad iki gruodžio penktosios dienos turėtų būti pasirašytas susitarimas, dėl verslo. Prisiminkime Sizifo mitą. Graikai yra daugą paukoję ir jie nori, kad kiti žmonės laikytųsi taip pat prisimtų įsipareigojimų. Vakar ponas Dragė kalbėjo apie palankų pagreitį, kurio neturėtumėm išvaistyti, juo reikėtų pasinaudoti, nebegalime toliau dėlisti. Taigi mano klausimas būtų toks. Uh, ko galime tikėtis iš Eurogrupės gruodžio 5 dieną, kai e, bus e, kalbama apie antrosios įsipareigojimų grupės e, įgyvendinimą, turiu galvoje įsipareigojimus susijusius skolos mažinimu Graikijoje. Ir taip pat norėčiau pateikti klausimą dėl pertekliaus, kuris minimas kalbant apie 2018 metus. Aš girdėjau, kad TVF visai nesiniai kalbėjo apie drastiškas skolų panaikinimo priemonės. Dabar jau e, procesas įpusėjo ir e, greičiausiai e, bus reikalaujama mažesnio pirminio pertekliaus iš Graikijos. Mes nuolat kalbame apie subalansuotą Graikijos augimą. Taigi, kokius žingsnius ketinate imtis Eurogrupėje, kad būtų pasiektas susitarimas su Tartautiniu valiutos fondu šiom dviemis temomis? Thank you. Um, well, what, what can we expect? Na, ko mes galime tikėtis gruodžio penktą dieną? Aš tikiuosi, kad pavyks susitarti dėl antrosios peržiūros. E, tame sustarime turėtų būti kalbama ir apie darbo rinką. Na ir mums reikalingi patikimi duomenis tam, kad galėtumėm tinkamai padiskutuoti. Antra, mes turime aptarti ir kai kuriuos klausimus, kurie nebuvo išspręsti sudarant ankstesnius sustarimus. Visų pirma, tai yra pirminis perteklius. Na ir mes paprastai kalbame apie vidutinės trukmės E, laikotarpio perspektyvas ir būtent apie tai bus kalbama Eurogrupėje. JMF sako, kad negalima tikėtis, jog Graikija tokias priemonės taikys labai ilgą laiką. Kiti sako, kad vis dėlto tai bus būtina, nes Graikija turi laikytis stabilumo rūgimo pakto reikalavimų. Taip pat ir dėl to pirminio pertekliaus. Taigi mes negalime sakyti, kad Graikija tiesiog galės nesilaikyti stabilumo rūgimo pakto. Na ir mums reikės surasti realistinį aukso viduriuką, kaip toliau žingsniuoti prieki. Um, tikrai prašinam labai daug, jeigu norėtumėm, kad ne vienerius metus Graikija turėtų pirminį perteklių. Turime būti realistai. Toliau dėl skolos tvarumo. Kaip jau sakiau, gruodžio 5 dieną SM kalbės apie trumpalaikių priemonių paketą susijusiu su paskalomis. Aš esu gana optimistiškai nusiteikęs. 2018 metų pabaigoje turėtų būti pradėta taikyti papildomų priemonių. MF gali pasiteirauti, ar Graikija vis dar laikysi savo įsipareigojimų dėl tų priemonių tolimesnio taikymo. Na ir kaip jau sustarėme gegužę, iki metų pabaigos bus galima kreiptis į valdybą. Kaip kad sakė Mario Draghi, Mes to, tek, e, tikimės, kad darbai ir toliau bus tesami, vadovaujant tokia teigiama dvasia. Bus žingsniuojama po truputį, vieni nori, kad būtų einama lėčiau, kiti, kad greičiau. Aš manau, kad reikia eiti prie, prieki tiesiog žingsnis po žingsnio. Ačiū, pirmininkė. Aš visų pirma noriu pasakyti, kad tikrai pritariu, jog ne patį eurą reikia kaltinti dėl vangaus augimo. Taip atsitiko dėl to, kad e, eurozonoje nevykdoma suderinta ekonominė ir pinigų politika, ji turėtų būti e, vis dėlto vykdoma, jeigu turime bendrą valiutą. nors ekonomika patruputį ir auga, ECB um, nieko nedaro dėl žiemos palūkanų normos, uh, kuri uh, kenkia uh, draudimo įmonėms, pensijų fondams ir į, į realią ekonomiką orientuotiems bankams. Būtent ir taip yra dėl to, kad trūksta bendros ekonomikos ir pinigų politikos. Dabar komisija žengia E, pirmą žingsnį prieki dėl fiskalinės politikos ir aš noriu pasiteirauti, ar jūs tam pritarsite ar ne, iš jūsų žanginės kalbos nelabai supratau. Na ir antra, Niderlandų vyriausybė gal irgi galėtų daryti kažką tam, kad būtų galima sukurti nuseklesnę eurozonos e, ekonominę ir pinigų e, politiką, mažindama mokestinį konkurencingumą jūs nusintėte laišką Niderlandų e, parlamentui ir paprašėte, kad penkeriams metams būtų atidėtas e, mokesčių vengimo direktyvos įgyvendinimas. Jūs taip pat prašėte, kad būtų sumažinti mokesčiai didelėms bendrovėms. Toliau dėl patentų dėžutės. Šis teisės aktas turėjo būti gyvendintas jau šių metų birželį, bet dabar panašu, kad gyvendinimas atidėtas iki kitų metų. Taigi aš noriu jūsų pasitirauti, e, ką manote apie e, Niderlandų vyriausybės veiksmus. Ačiū. Tiravatės, ką aš manau, ką manau apie eurozonai skirtas fiskalinės rekomendacijas. Manau, kad ir keletas valstybių narių turi tam tikrą fiskalinę veiksmų laisvę ir gali e, protingai investuoti. Vis dėlto vyriausybės turėtų spręsti, kokia turėtų būti investicijų apimtis ir kur turėtų būti investuojama. Manau, kad palaipsniui vis daugiau šalių atsidurs tokioje padėtyje. Ir tuomet bus galima uh, daugiau investuoti apie būsimas investicijas, o ne apie dabartinių problemų sprendimą. Bet aišku, viskas priklausys nuo valstybių narių pažangos. Toliau dėl mokesčių klausimų. E, tikrai gaila, kad jūs tai toks nusivylęs. Aš kaip Eurozonos pirmininkas galiu pasakyti, kad mes e, tikrai e, E, darėme didelį spaudimą, investavome daug pastangų į tą direktyvą dėl e, kovos su mokesčių vengimu. Įtat 2 direktyva bus aptarinėjama gruodį ir aš tikiuosi, kad ekofine pavyks susitarti. Ar Niderlandų vyriausybė turi kažkokių specifinių pageidavimų dėl šios direktyvos? Taip, taip, visi turi. Uh, Bet ar iš tikrųjų jūs norite, kad ta direktyva dėl mokesčių vengimo būtų gyvendinta penkeriais metais vėliau, kaip jūs ir rašėte Niderlandų parlamentui? Ar tikrai norite, kad būtų atidėtas tos direktyvos įgyvendinimas? Aš noriu, kad būtų pasiektas susitarimas gruodį. Antroje direktyvoje bus kalbama apie hybridinius sustarimus su trečiosiomis šalimis. Ir jam įgyvendinti reikės daugiau laiko, galbūt reikės restruktūrizuoti kai kurias įmonės. Aš kaip Niderlandų ministras prašysiu to papildomo laikotarpio. Kitos e, šalis prašė perinamą laikotarpio dėl kitų aspektų. Kartais e, reikia daugiau laiko tinkamam įgyvendinimui. Bet jūs kalbate apie penkerių metų laikotarpį. Tai reiškia, kad E, transnacionalinės įmonės ir toliau galės tęsti veiklą. Ne vienai įmoniai nereikia penkerių metų restruktūrizacijai, e, fiskalinės politikos pakeitimui. Olandai lygiai taip pat kalba ir Olandijoje, taigi aš e, tą patį darau ir čia. Ministras, man dėl to nekilo jokių problemų. Taip. Aš pasitarsiu su um, kitais ministrais, bet tikrai tikiu, kad bus, tikiuosi, kad bus pasiektas susitarimas gruodžio mėnesį. Per pastaruosius metus buvo padaryta pažanga, jūs mane galite ir kritikuoti dėl to, kad pažanga nepakankama, bet mes tęsime diskusijas ir sieksime pažangos. Beatrix von Storch iš e FTD. Ačiū. Eurozonos viešieji finansai. Um, ir toliau turi būti gerinami. Deficitas turėtų būti sumažintas nuo 1,8 procentų šiais metais iki 1,5 procento kitais metais. Taip pat e, buvo kalbėta apie biudžeto deficitą. E, stabilumo ir augimo paktas e, numato labai konkrečias taisyklės dėl įsiskolinimo. Vis dėlto, jeigu norima padidinti e, įsiskolinimą 3 procentais, tai reikia užtikrinti, kad BVP per tuos metus išauks 5 procentus. Na, o jeigu uh, E, biudžeto deficitas didėja, reikia ir didesnio ekonominio augimo. E, ir e, dabar matome, kad įsiskolinimai didėja sparčiau negu kad BVP augimas nes dabar e, įsiskolinimas padidėjo 1,8 procentais, o BVP išaugo tik 1 procentu. Tai parašyta ir Europos centrinio banko ataskaitoje. Ten kalbama apie tai, jog e, tarptautinės institucijos mano, kad eurozonoje augimas bus mažesnis negu kad vienas procentas. Kitai žodžiais tariant, eurozona jau dabar yra e, prastoje padėtyje, bet netrukus ta padėtis gali dar suprastėti. Taip pat reikėtų nepamiršti ir išorinių faktorių, taip pat ir padėties Italijoje, kur netrukus vyks referendumas. Noriu pastirauti, galbūt šiuo metu jums e, norėtųsi dirbti visai kitokį darbą, negu kad tą, kurį dirbate dabar. Ačiū. Na ir vėl reikia remtis faktais tam, kad suprastumėm dabartinę padėtį. Jūs galite sakyti, kad potencialus e, eurozonos augimas niekada nepasieks 1 procento, bet iš tikrųjų jau dabar tas augimas yra 1,6 procento. Yra šalių, kur tas augimas yra 3 procentai, kitur 2 procento, procentai, kitos šalis atsilieka, ten augimas gal tik 1 procentas. Jūs kalbėjote apie potencialų augimą, matote, kad tos tendencijos jau viršytos. Deficitas mažėja. Per artimiausius dviejus metus valstybės narės sugebės pasiekti tuos reikalavimus, kurie numatyti stabilumo ir augimo pakte. dėl finansinės krizės buvo prasidėjęs neįgiamas ekonomikos ciklas, netrukus jis taps teigiamu. Šalims reikia tiesiog laiko atsigauti. Jeigu buvo susidurta susiskolinimų krize, tai reikia laiko tam, kad būtų galima nuo tos krizės atsigauti. Aš nežinau, kaip galima uh, per trumpą laiką išspręsti tokias įsiskolinimų problemas finansų sektorėje problemos sprendžiamas. Dėl finansų sektoriaus problemų didėjo valstybių įsiskolinimas. Dabar finansų sektorius tam pats paresnis. Dabar jis yra atsparesnis šokams, e, atsparesnis galimoms problemams. Kalbant apie įsiskolinimų problemą, mums reikia pagerinti biudžeto konsolidaciją, taip pat užtikrinti ir ekonomikos augimą tuo pat metu. Mes jau dabar matome, kad įsiskolinimo dalis nuo BVP mažėja. Labai ačiū. Rekomenduoju perskaityti 1262b. Ten ir yra apie tai kalbama. Ponas Diselblom labai aiškiai išreiškė tą priežastį. Ponas Animans. Dėkoju. Norėčiau paklausti, ką Jūs turėjote omenyje praėjusią savaitę duotose interviu. ODTL ir uh, Trial. Televizijos interviu Jūs sakėte, kad Niderlandų vyriausybė blogiausių eurokrizės momentu uh, mane, kad euras neišgyvens. Na, mes gyvename atviroje demokratijoje, todėl norėčiau sužinoti, kokį modelį jūs buvote numatę. Ar jūs galvojate grįžti prie gildijų, prie Gildeno ir kokiais dokumentais rėmėtės? kaip ruošėtės laikotarpiui po euro. Toliau kitam laikraščiui jūs apibrėžėte savo vaidmenį. Sakėte, kad tai būtų panašiau ne į itališką lyrą, o į Vokietijos markę. Aš manau, kad valiutos stabilumas nėra vienodas, tai ką jūs pasakėte skambėjo logiškai, bet gal kaip eurozonos pirmininkas neturėtumėte apie tai kalbėti. Tam, kad euras būtų stabilus, mums reikia vieno tvirto ekonomikos modelio o jūs sakote, kad tai turėtų būti arba Niderlandų, arba Vokietijos modelis. Nežinau, ar logiška jums buvo tai pasisakinėti. Ačiū, kad perskaitėte mano interviu. Toks jūsų darbas, na, norėčiau dirbti jūsų darbą. Pirmiausia, Aš net pažįstu pirmos citatos iš RTL interviu, ten, kur buvo kalbama apie tai, kad euras neišgyventų. Aš tuo metu nebuvau ministras. Jeigu norite manęs paklausti, apie ką buvo diskutuojama, koks buvo modelis, kokia buvo alternatyva, Ar Niderlandų vyriausybė buvo pasiruošusi tokiai, e, tokiam scenarijui? E, Niderlandų e, vyriausybė ko gero yra sakiusi, kad nori išlaikyti eurą kaip bendrą valiutą, bet kas parašyta, bet kas buvo pasakyta ATL? Uh, tai parodo mano ryštą išlaikyti eurozoną vieningą. Aš manau, kad nereikėtų dabar pradėti diskusijų apie tai, kas jau buvo aptarta praeitie. Eurozonos krizės blogiausių momentų daugelis vyriausybių kėlė klausimą, kas bus ir ką daryti toliau. Tačiau Nei ši, nei praėjusi vyriausybė tikrai nelaikė to kažkokiu prioritetu. Beje, interviu yra labai senas, todėl man įdomu, kiek dar senų interviu man priminsite. Dabar dėl euro. Kai aš kalbėjau apie eurą, kalbėjau apie stabilę ir patikimą valiutą, kuria būtų pasitikima. Ta prasme ir palyginau ją su kai kuriomis buvusiomis valiutomis. Aš nesakiau, kad čia reikia vadovautis Niderlandų arba Vokietijos ar dar kokiu kitų modelių. Mes turime bendrą modelį. Jis yra grindžiamas fiskaliniu stabilumu, stiprumu ir taip pat nacionaliniu lygiu, makro lygio rizikos ribojimų. Būtent tokį modelį mes pasirinkome, ne kažkokį vieną konkretų modelį. Dėkoju, Liudet Niedermayer. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau paminėti tarptautinę dimenciją, apie tai kalbama jūsų darbo atvarkėje. Rozana taip pat apie tai diskutuoja. Norėčiau sužinoti, kokias mes išorės rizikas matome eurozonai ir ar įmanoma būtų griežčiau elgtis su JAV administracija, kaip bus, sus, kokia bus įtaka ir ryšių su Kinija. Kinija mažina pajėgumus, taip pat kyla klausimas, ar nebus manipuliuojama valiuta. Antrasis klausimas susijęs su mokestinė darbo atvarkė. Mane šiek tiek nuvylė jūsų požiūris, kaip reikia daryti pažangą. Jeigu mes kalbame apie penkerių metų gyvendinimo laikotarpius ar ilgesnius, tai nepanašu į pažangą. Man įdomu, kaip e, Eurozona kalbėjo apie CCCTB paketą. Aš noriu teisingai viską suprasti, noriu pasakyti, kad eurozona nediskutuoja ir nesprendžia mokestinės politikos. Tai yra ECOFIN klausimas. Jūsų minėtos temos bus aptariamos ECOFINE gruodžio mėnesį. Dėl išorės rizikos. Tokia rizika yra įvairi, bet e, kol kas aš optimistiškai vertinčiau Kiniją. Kinijoje yra tesiama reforma, e, taip e, yra pertekliniai pajėgumai, su kuriais reikia tvarkytis ir manau, kad Europa elgesi teisingai, kad į tai reaguoja ir gina savo interesus tose ekonomikos sektoriuose bet vis tiek optimistiškai vertinčiau Kinijos situaciją. Jos vykdoma reforma gerai valdoma. Dėl JAV administracijos tai daug kyla klaustukų kol kas. Manau, galima daryti išvadą, kad prekybos dėrybos įstriks. Tačiau manau, kad yra galimybę pagerinti mūsų prekybos santykius. Galbūt praleisime kažkokias galimybės, bet prie to grįšime kiek įmanoma greičiau. Tai tokie pagrindiniai aspektai. Ačiū. Dėkoju, Poltank. Ačiū, pirmininkė. Labas rytas. Noriu aptarti tai, kas turi paaiškėti iki mėnesio pabaigos. Tai yra Bazelio komiteto darbas. Ten yra kalbama apie vidaus tarifus, apie modeliais pagristą požiūrį. Kyla rizika, kad bus manipuliuojama e, modeliais. Tarkime, ryšys su turtu nuolat krenta per pastarosius keliurius metus. Bazilio komitetas rengia pasiūlymus tam, kad nebūtų manipuliuojama tais modeliais, bet vis tiek čia matome suaktyvėjimą. Kyla rizika dėl kapitalo reikalavimų. Taip pat kai kurie ragina komisarą Dombrovskį nesivadovauti Basilio sustarimu. Aš norėčiau sužinoti, kaip Jūs vertinate šią problemą. Ar Jūs matote manipulaciją tais e, modeliais, kurie yra pagristi vidaus tarifais? Jūs pasisakote už aukšto lygio rodiklį, už aukšto sverto rodiklį, bent jau Niderlandų bankams. Tad e, kaip Jūs vertinate kapitalo reikalavimų didinimą? ir e, grasinimą neprisijungti prie Bazelio susitarimo. Dėkoju. Kalbant apie Europos bankininkystės sektorių, labai svarbu, kad ir tiesioginiai klientai ir investuotojai galėtų pasitikėti bankų pateikiamais rizikos modeliais. Mums reikia labai aiškios priežiūros ir standartų tam, kad būtų užtikrintas pasitikėjimas nuolat yra diskutuojama apie vidaus modelius. Aš nesu prieš juos. O grubiai tariant, JAV sako atsisakykime vidaus modelių, Europos sako ne, jie gali būti vertingi. Aš pritarčiau be abejo Europos pozicijai. Jie gali būti vertingi. Bet labai svarbu, kad tų vidaus modelių kokybė būtų geriau užtikrinama. Kartais tam reikia numatyti apatinę ribą ir pasverti riziką. Tai turėtų būti tas požiūris, kurio reikėtų vadovautis. Ne dėl to, kad JAV tai sako, bet e, vadovaudomėsi savo interesais mes e, privalome užtikrinti vidaus modelių kokybę. Priežiūros institucijos privalo užtikrinti vidaus modelių kokybę. Manau, kad tokiu požiūriu reikia vadovautis. Žinoma, dėrybų metu daug ryškių pareiškimų išgirstame ir grasinimų. Visą tai yra naudinga. Tam, kad Europos bankininkystės sektorius būtų patikimas, reikia laikytis Bazelio standartų, reikia būti kuo arčiau jų o nukrypimas nuo jų turėtų būti išimtis. Man tai atrodo priimtiniausia, bet kol kas neskubėkime daryti išvadų. Bazelio procesas vis dar vyksta. Privalome rasti bendrą pagrindą. Aš manau, kad jis turėtų numatyti ir vidaus modelius, bet garantuoti kokybės standartus, tam, kad visi tinkamai įvertintų riziką ir kad būtų galima pasitikėti tais modeliais tačiau jūs pasisakote už aukšto sverto lygį, ne vien tik tai Niderlanduose, bet ir kitur. Iš jūsų atsakymo aš suprantu, kad jūs teigiamai vertinate ir rizikos žemutinės ribas. Aš manau, kad taip, tos rizikos žemutinės ribos gali būti naudingos, tai gali padidinti modelių patikimumą. O dėl svarto rodiklio, kaip žinote, minimalus reikalavimas yra 3 procentai, tačiau na, tai nėra nuolatinis kapitalo standartas, dėl to nuolat yra diskutuojama. Labai didelės institucijos, kurios yra svarbios sistemai, aš manau, turėtų turėti aukštesnį negu 3 rodiklį. Esu girdėjęs argumentų, kad tai trukdo bankams teikti kreditus, tačiau mūsų patirtis Niderlanduose to nerodo. Pasitikėjimas bankais padidėjo, jų finansavimas pagerėjo. Ir e, dabar jie turi daugiau nuo savo kapitalo. Tai didina ir kitų investuotojų pasitikėjimą. Aš manau, kad toks modelis gali padėti kovoti su būsimomis problemomis bet e, galbūt e, čia per daug jau detalių techninių dabar. Reikia tiesiog ieškoti atitinkamo sverto rodiklio ir atitinkamos pusiausvėros. Aš manau, kad tas sverto rodiklis yra labai susijęs su rizikos vertinimu ir čia reikia ieškoti pusiausvėros. Dėkuoju, pasižiūrėsime, kas vyks Santiagė. Mes, aišku, dar kalbėsime apie svarto rodiklį, apie kitus pasiūlymus, kuriuos pateikė komisija dabar Brian Hayes. Dar kartą sveikinuosi su ponu Diselblomu. Aš norėčiau padėkoti jums ir jūsų komandai. Balsavimas Airijoje vyko praėjusią savaitę ir tikrai puikiai bendradarbiavome su jumis. Anksčiau jūs esate sakęs, kad esate katalikas, aš taip pat ir žinote, kokie svarbus yra tylos įžadai politikoje. Man atrodo, kad dabar yra primti tylos įžadai dėl Brexit. Man būtų įdomu sužinoti jūsų požiūrį. Aš nekalbu apie to poveikį mano ar jūsų šaliai, kalbu kaip vienas iš, vienas iš 27 valstybių narių atstovų, nebūtinai savo šalies vardu. Žiūrime į finansinės rinkas, į kapitalų rinkas. E, Junktinės karalystės e, finansų ir kapitalų rinkos yra labai svarbios Europos Sąjungai. E, Jūs anksčiau kalbėjote ir su kolega Nydamar apie išorės sukretimus ir kaip mes vertiname tų rinkų veikimą. Juk dabar mums reikia tvirtesnių ir labiau integruotų rinkų, o ne fragmentuotų rinkų. Ar jau dabar jūs kaip euro zonos grupės pirmininkas galėtumėte išsakyti savo požiūrį? Pavyzdžiui, Britų finansų ministras sakė, kad tam, jog ES 27 valstybės narės turėtų tinkamus ryšius su Junktinė karalystė, tai tuomet Britams reikėtų perkelti visus esamus finansinius teisės aktus ir e, nurodyti, kad ir ateityje jų bus laikomasi. Jei norime turėti bendrą pasą ir panašiai, tai tuomet e, Junktinė karalystė privalo čia taikyti 27 valstybių narių taisyklės. Aš nekalbu čia apie judėjimo laisvę, tai yra tokie e, finansiniai aspektai. Ar jūs kaip eurozonos pirmininkas manote, kad e, Brexit finansiniams pozicijoms gali būti pakengta. Jūs kalbėjote apie 1,8 procentus, sakėte, kad situacija dabar yra geresnė, bet man kyla klausimas, kaip tai gali paveikti eurozonos e, viešasias finansinės pozicijas, valstybinės finansinės pozicijas. Na, aš atilos įžadų Brexit klausimų nepriemiau ir džiugiuosi, kad jūs šį klausimą uždavėte. Kalbant apie finansinės paslaugas, finansinius sektorius, tai būtų geriausia, jeigu Britai priimtų visus mūsų dabar turimus standartus ir reikalavimus. Tačiau privalote suprasti, kad nebūdami bankininkystės sąjungoje, jie vis tiek turi kažkaip nukrypti. Visgi jie turėtų priimti taisyklės ir reglamentus, kuriuos mes dabar turime. O antras labai svarbus aspektas yra toks. Taip jie gali patvirtinti tą pagrindą, perkelti jį nacionalinę teisę, bet e, klausimas, kas įvyktų tada. Mes negalime suteikti visą visų teisių trečiajai šaliai, jei tuo pat metu mes leisime nukrypti nuo tam tikrų vartotojų apsaugos reikalavimų ir panašiai. Aš nemanau, kad tai yra įmanoma. Vadinasi, Čia mes galime kalbėti apie norveginį finansinių rinkų modelį, nors Britams tai nėra patrauklu, kadangi pats Brexitas yra suverenumo idėja. Tačiau mes negalime eurozonos finansinio centro perkelti už ES, už eurozonos ribų. Yra taisyklės, reglamentai ir reikalavimai ir mes negalime jų kažkur perkelti. Aš esu didelis Britų gerbėjas. Niderlandai glaudžiai bendradarbiauja su Junktinė karalystė prekybos rytyje, tačiau mes čia turime laikytis griežtos pozicijos. Alternatyvų čia nėra. Dėl neigiamo poveikio ekonominė prasme. Taip, jau vien tai, kad atsiranda neaiškumas dėl to, kokie ateityje bus mūsų santykiai, jau neigiamai veikia mūsų ekonomikas ir ypač Britų ekonomika, kadangi investuotojai sveria riziką, jiems reikia priimti sprendimus šiais ateinančiais metais ir jie e, nežino, kokia jų padėtis. Jie privalo iš naujo apsvarstyti savo investicijas. Aš tai sakau be jokio džiaugsmo, akivaizdu, kad ir Britų ekonomika bus paveikta per ateinančius keliarius metus. Manau, kad ir mes, ir jie privalo būti tinkamai pasiruošę. Reikia sumažinti neigiamas pasiekmes. Tikrai mes e, nesame suinteresuoti pakengti Britų ekonomikai, o tuo labiau savo ekonomikai. Turime būti visiškai pasirengę, tačiau kelias nebus lengvas, ypač Junktiniai karalystiai. Ačiū. Pedro Silva Pereira. Ačiū Ačiū pirmininkė. Norėčiau sugrįžti prie Europos komisijos pareiškimo. Ir prisiminti jos palankę fiskalinę poziciją eurozonai. Nepamirškime, kad dėl šio pareiškimo Eurogrupėje dar bus diskutuojama. Be to, aš atkreipiau dėmesį į tai, kad jūs prisiminėte faktą, kad pačios valstybės narės ir Europos komisija pripažįsta, e, turi e, nuspręsti, ar tos rekomendacijos laikyti yra neprivaloma. Jūs sakėte, kad gali atsirasti tam tikra trintis tarp stabilumo raugimo paktų ir Europos komisijos atliekamų įgyvendinimo analizių. Aš nemanau, kad yra naudinga nekreipti dėmesio į pamatinį klausimą, kuris dabar yra teikiamas. Čia šioje diskusijoje mes nekalbame apie pakto įgyvendinimą, nes iš esmėsgi komisija nereikalauja, kad nebūtų laikomasi stabilumo ir augimo pakto. Šioje diskusijoje mes kalbame apie fiskalinės politikos teisingumą ar, ar klaidingumą. Europos komisija iš tiesų pradeda kvestionuoti eurozonos fiskalinę politiką. Tačiau dabar pacituosiu Europos komisiją. E, sakoma, kad atsižvelgiant į paskutinius ekonominius ir biudžetinius duomenis, e, visų biudžetinių reikalavimų gyvendinimas, turiu galvoje tai, kas yra numatyta tarybos Liepos mėnesį prieš keturis mėnesius paskelbtose e, konkrečiams šalims skirtose rekomendacijose e, leistų 2017 metais ir 2018 metais eurozonoje taikyti tik tai griežtesnę fiskalinę poziciją. Tuo tarpu ekonominė e, padėtis leidžia teikti, kad fiskalinė politika yra plečiama. Taigi, kiekvienai valstybei skirtose rekomendacijose yra e, reikalaujama laikytis griežtos fiskalinės pozicijos, tačiau ekonominis padėties vertinimas priešingai e, rodo. Taigi, iš esmės, Europos komisija meta iššūkį eurozonos e, fiskaliniai politikai. Kai jūs sakote, kad e, reikia klausytis to, ką sako valstybės narės, aš sutinku, bet. E, yra atliktas vertin... reikia atlikti vertinimą. Ta turi padaryti Eurogrupė. Ir aišku, jūs vėliau galite atsakyti mano klausimą, bet aš noriu pasiteirauti, ar jūs sutinkate ar nesutinkate, kad reikia uh, fiskalinės politikos plėtros galimybės aiškiau apibriežti. Aš manau, kad reali problema yra ta, kad tose valstybėse, kuriuose yra fiskalinės erdvės investicijoms, o kaip jau sakiau, uh, kai kuriuose šalise yra ir pagrindo investuoti. Mm, Produktivumo skirtumai mažėja. Jau matome, kad tose valstybėse yra artėjama prie visiško užimtumo ribos. Kitose valstybėse, kuriuose nėra fiskalinių investicijų, matome, kad uh, užimtumo padėtis yra kitokia. Uh, Taigi supraskime, kad narėse, valstybės narės yra pasiekusios skirtingą ekonominio ciklo etapą. Ir e, Europos komisija turbūt gali apie tai atsakyti, aš jums negaliu atsakyti. Todėl mes e, ir teikiame tokią sudėtingą eurozonos fiskalinę e, poziciją. Bendrai galima sakyti, kad yra e, numatyta švelni e, fiskalinės plėtros politika eurozonai, bet kaip tą padaryti yra E, išlieka atviras klausimas ir Europos komisija atsakymo kol kas nepateikė. Thank you. Ačiū. Tom Vandenkenderlare. Ačiū pirmininkė. Labas rytas. E, informacinėme dokumente prieš šį dialogą e, yra sakoma, kad HAS akademikai išsiaiškino, kad Eurogrupės diplomatinės diskusijos yra neveiksmingos ir jos ne padeda įgyvendinti tarybos rekomendacijų ir e, valstybių narių veiksmų įgyvendinant. Ar jūs sutinkinate su tokia išvada ir kaip galima gerinti Eurogrupę? Kitas konkretus klausimas. Balandžio mėnesį Eurogrupėje vyko teminė diskusija apie neveiksmingų skolų padėtį eurozonoje. Ar jūs manote, kad dabar valstybėse narėse padėtis aiškiai padidėjo, pagerėjo ir kaip vertinate Europos komisijos pasiūlymą dėl restruktūrizavimo mechanizmų e, tvarkymo? Beginning. Neišgirdau jūsų pradžios. Jūs citavote kažkokį dokumentą. As. Enterline ir Has pateiktas dokumentas. Tai buvo informacinis dokumentas rengianti šiam dialogui. Ir toje, tame dokumente yra sakoma, kad Eurogrupės teminės diskusijos yra neveiksmingos. Aš apie tai nieko nežinau. Aš nežinau, ar eurozonos, eurogrupės teminės diskusijos yra taip nuvertintos, todėl aš iš karto negaliu nieko jums pasakyti. Aš būčiau linkęs su tuo nesutikti. Ir įdomus pavyzdys yra būtent e, negražinamos skolos eurozonoje. Taip, valstybės narės už tai yra atsakingos, pavienės institucijos, bankai, stebėtojams tenka nemaža atsakomybė. Europos centriniam bankui, komisijai. Ir mes e, jau porą kartų Eurozo grupėje apie tai diskutavome ir sakėme, kad tas visas ašis reikia sujungti su Daniel Louis iš ESSM diskutavome apie mūsų bankų stebėseną, buvo aiškiai kalbama apie bankų restruktūrizavimo galimybės, kaip jie gali susidoroti su nuostoliais ir panašiai. Tas temas aptarim kartu, galvojame, ką galima padaryti nacionalinių teisės aktų kūrimo lygmenių, ypač kalbant apie nemaukumo planus. Kaip žinote, nemokumo planai valstybėse narėse labai skiriasi. Ypač tą, tą patį galime pasakyti ir apie, apie uh, darbo rezultatų efektyvumą. Ir mes galvojame apie tai, kiek užtrunka nemokumo procedūra valstybėse narėse. Kai kuriuose valstybėse vienas, du metai, kitose 17-18 gali užsitęsti. Vis skirtumą milžiniški, juos reikia spręsti valstybių narių lygmenių. Europos komisija pateikė pasiūlymą. Uh, apie tai, kaip būtų galima suderinti tuos nacionalinius e, nemokumo planus arba kaip perkelti tą problemą į Europos lygmenį. Anksčiau to niekada nėra daryta. Ir e, dabar, kalbant apie restruktūrizavimo sistemą, pradedame apie tai diskutuoti. Taip mes galėtumėm rasti europietišką visų problemų sprendimą. Taigi Eurogrupėje vykstančios diskusijos ir bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis ir komisijos tarnybomis šią temą leido e, pajausti naują dinam, dinamiką. Atsirado žmonių, kurie sako, kad reikia pamiršti visus nemokumo planus, jie yra per daug sudėtingi ir neveiksmingi, bet aš manau, kad yra būtina išspręsti bankų problemą, sukurti ekonomikos dinamiką, atgauti e, naujų investuotojų pasitikėjimą eurozona. Investuotojui labai svarbu, kaip veikia nemokumo sistema. E, ar ji yra veiksminga, ar ji greitai yra e, organizuojama, ar yra galimybė atgauti pinigus, jeigu reikalai nekaip susiklosto. Taigi visos tos temos turi būti sprendžiamos nacionalinių vyriausybių ir Europos komisija yra iškėlusi reikiamą iniciatyvą. Manau, kad tai tik tai įrodo, kad mūsų pasirinktas darbo metodas pasiteisina. Alfred Sanč. Ačiū. Pakeis metais ES buvo išsikėlusi tikslą sumažinti skirtumą tarp šiaurės ir pietų valstybių. Tas skirtumas ne tik e, nesumažėjo, bet išsiplėtė. E, šiaurės valstybės e, pasiekė uh, uh, stiprų ekonomikos augimą, e, socialinę gerovę ir panašiai, tuo tarpu pietinės valstybės viską priešingai e, patiria nedarbas didėja, socialinė sistema prastėja. Ir skirtumų galima įžiūrėti ne tik tarp eurozonos valstybių ir ne eurozonos valstybių, nes eurozonos valstybės riboja tik tai papildomi reikalavimai. Europos komisija pripažino tą problemą, kalbėdama apie 17 metinio augimo apžvalgą. Ir e, jis sakė, kad reikia žengti žingsnį prieki. Valstybės narės turi išsikelti aiškius tikslus ir turi e, galvoti apie kokybiškų investicijų skatinimą per sienas. Be to valstybės narės turi imtis teisingų veiksmų. Tačiau jūs kaip euro grupės pirmininkas ir E, žinia, kad gruodžio mėnesį jūs vadovausite Eurogrupės posėdžiui. Ką manote, kokia tikimybė, kad eurozonos valstybės narės laikysis komisijos rekomendacijų? Ar valstybės narės iš tikrųjų gali įgyvendinti ekspansinę verslo politiką, laikydamasi nustatytų taisyklių? Net EBPO neseniai komentavo, vakar tiesą sakant, e, investicijų augimo galimybės ir ekonomikos augimo galimybės ir ar jūs kaip euro grupės pirmininkas ne, e, nesate susijaudinęs dėl didesnių skirtumų tarp eurozonos valstybių. Jūs labai teisus per krizę. E, suvienodinimo procesas e, tapo didėjančių skirtumų, skirtumų didinimo procesu. Tai sukėlė grėsmę uh, E, visos bendruomenės egzistavimo pinigų sąjungai iškilo pavojus iš visų griūti. Tačiau jeigu pažiūrėtumėm, kas dabar dedasi eurozonoje, pamatytumėm, kad šis procesas jau apsisuko. Ekonomikos augimo tempai e, kai kuriuose anksčiau buvusios vadinamosios programinėse valstybėse dabar pasiekė aukščiausią lygmenį, turiu galvoje Airiją, Ispaniją, Kiprą, ekonomika atsigauna, ekonomikos augimo tempai greiti, didesni negu pagrindinėse ES valstybėse. Taip pat reikia papildomų žingsnių vykdant reformas, e, vadovaujantis e, rekomendacijomis skirtomis kiekvienai valstybei. Tai yra rimtas uždavinys e, nacionaliniams politikams. Be abejo, mes visi savo valstybėse nuolat gaunam daugybę klausimų, kurgi rezultatai, kodėl jūs nedirbate veiksmingai, ką veikiate, kad būtų suteiktos naujos galimybės žmonėms dabar, kai bandome išeiti iš krizės. Taigi šis etapas yra labai sudėtingas, nes žmonės tikisi rezultatų ir mes iš krizės brendame labai lietai. Tačiau konvergencijos procesai e, pradeda atsigauti ir matome, kad ekonomikos augimai ir ekonomikos dinamika eurozonoje labai įdomiai pasikeitė. E, tarp kitko, aš galvoju, kad ir pagrindinės valstybės turėtų siekti aukštesnių augimo tempų nes vienas procentas kai kuriuose iš didžiausių eurozonos ekonomikų yra tikrai nepakankama. Labai ačiū. Taigi, baigiame šį dialogą. Jis buvo labai intensyvus ir e, konstruktyvus. Labai ačiū. Džerom už tai, kad atėjot. Lauksime Eurogrupės diskusijų šią temą ir be abejo mes tikimės, bet jau aš tikiuosi, kad e, bus pasirinktas konstruktyvesnis požiūris ir pasiekta teisinga pusiausvėra tarp dabartinės teisinės bazės ir valstybių narių biudžetinių reikalų. Be to bus aiškiau apibrieštas Europos komisijos vaidmuo užtikrinant taisyklių laikymasi ir siūlant atitinkamas rekomendacijas visai eurozonai, kaip kad numatyta sutartyje. Žinoma, <clears throat> pagal e, dabartinę sutartį rekomendacija yra labai aiškiai apibriešta. Dažniausiai e, daroma per reglamentą ar sprendimą, bet kokiu atveju aš manau, kad dabartinė uh, Teisinė bazė leidžia aptarinėti ne tik procedūrą, bet ir apie turinį, kaip sukurti geresnę politiką eurozonai. Tai yra būtina. Taip pat aš labai palankiai vertinu viską, ką jūs sakėte dėl ekonomikos augimo. Ir Graikijos atžvilgių turim būti konstruktyvus ir pozityvus. Labai ačiū. Tikiuosi, kad jūs greitai sugrįšite į mūsų posėdį ir mes pratesim dialogą. Ačiū. So, good morning. We now move to point 10. Na, o dabar siūlau pereiti prie mūsų darbo atvarkės dešimto klausimo. Turėtumėm kalbėti apie deleguotusios aktus ir įgyvendinimo priemonės bei jų apžvalgą. Šiandien kalbėsime daugiausia apie antrąją mokėjimų paslaugų direktyvą taip pat e, griežtą vartotojų autentiškumo patvirtinimą bei peržiūrėtą ASD. Mes apie tai jau kalbėjome balandžio mėnesį. Na, o šiandien daugiausia kalbėsime apie reikalav... techninius reikalavimo reguliavimo standartus dėl vartotojo autentiškumo patvirtinimo. Europos bankininkistės institucija rengia tuos e, techninius reguliavimo standartus, bendradarbiaudama su Europos centriniu banku. Jau um, vyko konsultacijų procesas. Pavasarį buvo gauta tikrai daug atsakymų dėl e, mokėjimų paslaugų direktyvos. Na, dabar reikia rasti tinkamą pusiausvyrą, norint užtikrinti uh, tinkamą vartotojo apsaugą, sąžiningą konkurenciją tarp mokėjimo paslaugų operatorių ir taip pat galimybę naudotis inovacijomis. Mes išsiuntėme laišką su keliais klausimais dėl techninių reguliavimo standartų. Ta laišką išsiuntėme spalio 28 dieną. Manau, kad ši dabartinė diskusija bus tinkama proga padiskutuoti apie tai, kaip rasti tinkamą pusiausvyrą tarp technologijų neutralumo, o taip pat ir garantijų vartotojams, taip pat ir 63 straipsnio trečios dalies reikalavimų, kur kalbama apie tai, kad būtina užtikrinti, kad kiekvieną kartą vartotojas būtų identifikuojamas. Ir dar vienas svarbus klausimas susijęs su išimtimis ir galimybę laikytis lankstesnio požiūrio. Tai susijęs su 7 straipsnio antrąją dalimi. Taigi turime aptarti labai rimtų klausimų. Norėčiau pasveikinti Oliver Salės iš komisijos, Rita Vettenberg iš generalinio konkurencingumo direktorato ir Andrėja Enryja, Europos bankininkistės institucijos pirmininką. Pas mus atvyko ir Europos centrinio banko atstovai. Noriu pasveikinti ir mūsų dėrybininkų komandą. Taigi pradėsiu nuo komisijos. Ne, visų pirma, Europos bankininkystės institucija Andrėja Enerija, prašom. Ačiū pirmininkė, ačiū už tai, kad pakvietėte EBA atstovus tam, kad mes jums galėtumėm suteikti daugiau informacijos. Kokį darbą mes atliekame vadovaudamėsi 11 mandatų. Mes dirbame mažmeninių mokėjimų srityje. Taip pat mums svarbu, kad mažmeninių mokėjimų sektorija būtų ir inovacijų, kad būtų rasti vartotojui e, palankus sprendimai ir kad būtų sukurta europinė rinka. Mes e, paskelbėme konsultacijų dokumentą dėl keturių mandatų ir iki kitų metų vasario pasirodys dar e, dokumentų dėl kitų keturių mandatų. Vis dėlto turiu pasakyti, kad mums labai trūksta išteklių, e, sprendžiant su antraja mokėjimų paslaugų direktyva susijusius klausimus. Mes svarstame įvairius PSD 2 e, tikslus. Na, o šiandien daugiausia kalbėsime apie techninius reguliavimo standartus dėl griežto vartoto autentiškumo patvirtinimo mes kartu su ECB turime rasti tinkamą pusiausvyrą dėl labai įvairių prašymų. EB turėtų parengti e, RTS ir taip pat užtikrinti aukštą vartotojų apsaugą. Taip pat e, mes turime toliau skatinti bendrą mokėjimų rinką. Na ir uh, E, dabar RTS yra galbūt pernelik detalus, yra galbūt pernelik daug standartų. Mums taip pat kyla problemų ir dėl geografinių sienų. Taigi, RTS turėtų būti parengti taip, kad būtų minimaliai kišamas į mokėjimų sandorius, bet kad būtų taip pat užtikrinamas ir mokėjimų saugumas. Ir čia turiuomenį ir vartotojų prieigą, ir trečiasią šalis reikia e, dažnai tikrinti vartotojų autentiškumą. Aš noriu Jums paminėti keletą svarbiausių iššūkių ir kaip mes juos sprendėme. Taip pat e, paminėsiu ir uh, Markus Ferber ir Antonijo Tajani laišką, kurį gavau spalio mėnesį. Tas laiškas buvo parengtas parlamento dėrybinės komandos vardu. Ir taip pat paaiškinsiu, ką darysime toliau. Taigi, kas atsitiko likščiau? šiol? Ir tas yra svarbiausias komponentas, kurio PSD2 nori užtikrinti didesnį konkurencingumą, inovacijas, o taip pat užtikrinti ir saugius mokėjimus ES. Na ir dėl to RTS turi atsižvelgti įvairius iššūkius, tokius kaip e, sąskaitos informacijos ir mokėjimų iniciacijos paslaugų teikėjų keliami iššūkiai Mes turime tik 12 mėnesių tam, kad e, gyvendiname mums pavykt, pavestą užduotę. Na ir mums nuo pat pradžių buvo aišku, kad norime gauti komentarų ir šalies. Dėl to parengėme diskusijų dokumentą. Uh, ir gavome daugiau kaip 118 labai vertingų komentarų iš rinkoje jau įsitvirtinusių įmonių, nu, įmonių naujokių, taip pat iš kitų susijusių pusių. Mes rengiame ir susitikimus su trečiosiomis šalimis, na ir visus gautus komentarus panaudojame rengdami konsultacijų dokumentą, kuris pasirodė rūpiučio mėnesį surengėme ir daugiau kaip 20 konferencijų visoje Europos Sąjungoje. Norėjome gauti komentarų ir iš trečiųjų šalių, e, technologijų, tiekėjų, bankų, tam, kad parengtumėm tokius standartus, e, kurie padėtų rasti tinkamą pusiausvyrą tarp įvairių PSD2 e, tikslų. Taigi iš viso mes gavome uh, 226 atsakymus dėl tų konsultacijų dokumentų. Iš viso komentarai sudaro daugiau kaip 2000 puslapio. Tai rodo, kad RTS yra tikrai labai svarbus. Daug susijusių pusių teikia tuos atsakymus, taip pat ir trečiosios šalis. Spalį ir lapkritį mes vertiname gautus atsakymus ir supratome, kad iškilo maždaug 260 klausimų. Taigi, mums svarbu rasti tinkamą pusiausvyrą tarptų įvairių klausimų. Na ir taip pat mes parengsime e, mūsų atsakymų lentelę. Taip pat mes apibendrinsime tuos 260 klausimų ir e, pasižiūrėsime, ar reikia keisti ar tas Taip pat turime pripažinti, kad daugelis iš tų 260 klausimų yra susiję ne su RTS, bet su e PSD2. Ir dėl to ne EBA turi tos klausimus atsakyti. Šiuo metu mes tarėme su komisija, kaip būtų geriausia tos klausimus atsakyti. Aš tikiuosi, kad tai paaiškina, kad tai, kad mes nedirbame izoliuotame pasaulyje, mes bendraujame su rinkos dalyviais, kurie, kurios paveiks RTS. Mes e, vadovaujamės metodologiškai pagrįstų požiūrių, taip pat siekime užtikrinti ir kiek įmanoma didesnį skaidrumą. Dabar noriu paminėti tris iš tų 260 klausimų. Jie beje paminėti ir Ferber bei Tajanė atsiųstame laiške. Visų pirma, tai yra viršutinė e, pinig, e, riba, e, toliau sąsajos dėl tiesioginės prieigos. Na ir galiausiai tai yra griežtas vartotojų autentiškumo patvirtinimas. Visų pirma, viršutinė mokėjimų riba. Ir tas kalbame apie 10 eurų ribą nuotoliniams mokėjimams. Kai kas buvo susirūpinęs dėl to, kad Tai apims tik labai mažą mokėjimų skaičių, taip pat riba skiriasi nuo ribos nustatytos mokėjimams be kontaktinio liusto. Aš norėčiau paaiškinti, kad ta e, viršutinė riba skiriasi dėl to, kad kai vykdami nuotoliniai mokėjimai yra kitoks e, sukčiavimo rizikos lygis. Mes norėjome rasti e, ir novatoriškų mokėjimo priemonių, kurios apsaugotų ir vartotoje. Taigi mums reikėjo rasti tinkamą pusiausvyrą tarp saugumo ir vartotojų patogumo. Taip pat mes galvojame, ar reikia keisti tas viršutinės mokėjimų ribas ar ne. Toliau antras klausimas dėl sąsajų, kurios yra susijusios su tiesioginė prieiga. Mes suprantame, kad Ir tas turėtų užtikrinti, kad mokėjimo, informacija, mokėjimo informacijos ir sąskaitos informacijos paslaugų teikėjas e, e, galėtų visą laiką teikti tokią informaciją per e, banko ir var, vartotojo sąsają. Čia kalbama apie tai, kad e, reikia atsižvelgti į tuos reikalavimus, kurie yra PSD2, 66 straipsnio 4 dalyje, 67 straipsnio 3 dalyje. Mes taip pat turime prisiminti ir kas konkrečiai parašyta EBA mandate. Tai yra 98 straipsnio pirmos dalies D punktas. Mes turime laikytis tos nuostatos ir ten nurodyta, kad EBA turi patikslinti, turi nustatyti reikalavimus uh, dėl to, kaip turėtų būti e, e, identifikuojamas e, vartotojas, nustatomas jo autentiškumas, kaip turi būti laikomasi saugumo priemonių. Taigi, jūsų klausimas nėra visiškai susijęs su mūsų mandatu. Tai yra su tiesioginė prieiga. Uh, 32 preambulės dalyje rašoma, kad bankai patys gali pasirinkti TPP dėl priegos prie sąskaitos, bet tai nereiškia, kad TPP e, e, gali užtikrinti visą laiką tiesiog neprieigą. Be to, nei preambulėje, nei straipsniuose nėra apibriešta, kas yra tiesioginė prieiga ar vadinamasis screen scraping. Dėl to neaišku, kas yra ta tiesioginė prieiga vis tiek tai būtų neaišku, net jeigu mes ir sugebėtumėm sukurti tokį standartą. Taigi, e, mūsų šiame RT standarte nebus kalbama apie tiesioginę ar netiesioginę prieigą. Apie tai turi būti kalbama pačioje direktyvoje. RTS 19 straipsnėje kalbama apie tai, kad e, turi būti ben, pasiūlyta bent viena komunikacijų sąsaja. E, bet straipsnis nepatvirtina, nenurodo, ar trečiosios šalis turėtų vada, e, naudotis tą pačią sąsąją kaip ir vartotojas, ar turėtų būti sukurta atskira sąsąja trečiosioms šalims. Apie tai nekalbama nei RTS, nei PSD2. Būtų įdomu sužinoti, ką apie tai mano Europos parlamento nariai. Toliau antras pasiūlymas, jo kartas turi būti patikslinta, kas yra PISP ir AISP ir kaip tai siejasi su autentiškumo patvirtinimo procedūromis. Taigi, ar tas nėra tokių procedūrų, nėra tokių nuostatų, nes tai jau nurodyta PSD e, direktyvos 97 straipsnio 5 dalyje. Taigi jau yra galiojančių teisinių nuostatų. Na ir galiausiai trečias klausimas. Išimtis, kurias turėjo parengti EBA. Komet e, e, paslaugų teikėjai neturėtų užtikrinti SCE. Buvo išreikštas susirūpinimas, kad ar tas netitiks pirmos direktyvos teksto nes gali kilti pavojus, kad tas RTS bus suformuluotas per nelik siaurai. Mes gilinamės į šį klausimą, bet kol kas iki galo dar jo nesupratome. Mūsų mandato 97 straipsnio pirmoje dalyje nurodyta, jog valstybės narės turi užtikrinti, jog mokėjimo paslaugų teikėjai turi užtikrinti SCA. Jeigu yra vykdomas elektroninis mokėjimas, arba jeigu kyla kažkoks tai pavojus dėl sukčiavimo. Taigi apibendrintamas galiu pasakyti, kad negalima susilpninti SCA, negalima e, parengti tokių nuostatų, kad e, pagrindinė nuostata tarsi taptų išimtimi ir atvirkščiai. Taip pat dabartinis tekstas nedraudžia riziką pagristos analizės. Na, o mokėjimų paslaugų teikėjai tokią analizę patys gali atlikti, siekdami sumažinti sukčiavimo tikimybę. Taigi tai yra papildoma priemonė, bet ji negali pakeisti SCA. Na ir galiausiai, kaip jau sakiau, mes peržiūrime visus gautus komentarus apie konsultacijų dokumentą. Aišku, uh, Mes esame pasirengę sureaguoti išsakytus būkštavimus. Esame tikri, jog bendraudami su komisija ir Europos centriniu banku rasime tinkamus sprendimus. Tikrai esu tikras, kad pavyks rasti tinkamą kompromisą tarp įvairių šios direktyvos tikslų. Taigi mes pateiksime daugiau informacijos vasario mėnesį, dalykusių mandatų, keturių mandatų. Ir tikiuosi, kad tai nestrukdys įgyvendinti šią direktyvą 2018 metais. Ačiū už Jūsų dėmesį. Pierre Petit. Pierre Petit. Atsivė. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš visų pirma noriu padėkoti už mums suteiktą galimybę pristatyti savo požiūrį Europos parlamentui. Aš savo pasisakymę norėčiau atkreipti dėmesį į du dalykus, kurie mano supratimu yra svarbus Europos parlamento dėrybų komandai. Visų pirma, tiesioginė prieiga ir toliau sandorių rizikos analizė. Tiesioginė prieiga. Praktiškai naujausia PSD2 naujovė yra teisė bankams gauti prieigą prie mokėjimų sąskaitų ir vykdyti mokėjimus tų sąskaitų turėtojų vardu. Mes labai rėmėme Europos komisijos iniciatyvą, pagal kurią būtų numatyta tokia teisė teisės aktuose. Bankai tam prieštaravo, bet šiandieną jau keičia savo požiūrį ir šiandieną jau niekas nemato priežasčių, kodėl nebūtų galima imtis tokių veiksmų. Prieiti prie sąskaitos ir kliento vardu atlikti mokėjimą. Mes manome, kad prieš priešo tarp bankų ir ne bankų institucijų šiuo klausimu jau dabar yra praeitie. Pestė 2 yra teisinis pagrindas, o e, Europos centrinis bankas numatys standartus, kuriais reikės vadovautis. Aš noriu pasakyti, kad mūsų supratimų rinkoje yra sutarimas. Būtina numatyti standartizuotą sąsają tarp bankų ir TPP. Man atrodo, kad ir bankai sutara, kad standartinė sąsaja turėtų tinkamai veikti. Reikia, kad ji būtų plačiai prieinama ir kad būtų numatyti nenumatytų atvejų planai, jei kažkas neveiktų. Mūsų supratimu, reglamentuotojo užduotis yra numatyti reikalavimą, kad standartinė sąsaja turi būti užtikrinta ir kad ji privalo tinkamai veikti. Tai išsklaidys kai kurių suinteresuotų subjektų išsakytas abejonės, jūs taip pat savo laiške apie tai kalbėjote. Šiandieną turima tiesioginė prieiga taip pat turi būti užtikrinta tuo atveju, jei neveiktų standartinė sąsaja. Privalome tinkamai reaguoti į šią baimę. Tikiu, kad tinkamiausias būdas yra RTS numatyti reikalavimą, kad sąsaja tinkamai veiktų. Mes dirbsime su visais kartu, kad pasiektume šių tikslų. Kalbant apie tą baimę, tai yra susijusi ne vien tik tai su standartinės sąsajos neveikimu, bet ir su tuo, kad TPP negaus visos informacijos, kurią gali gauti pagal savo veiklos pobūdį šiandieną kad negaus tos informacijos, kurią gauna pats mokėtojas internetinėme banke. Vadinasi, reikia ne vien tik tai sąsajos, kuri tinkamai veiktų, bet ir susitarti dėl informacijos. Vadinasi, reguliuotojas privalės numatyti reikalavimus, pagal kurios bus keičiamas informacija pasakiau, ką turi padaryti reguliuotojai, bet taip pat ir rinka turi prisimti įsipareigojimus. BPSD2 ir RTS pasiūlymo reikia standartizuoti rinką. Tam, kad būtų galima užtikrinti europietišką e, mokėjimo paslaugą. Mes čia diskutavome su visomis suinteresuotomis šalimis. Jos išsakė savo abejonės, bet buvo sutarta, kad čia yra ir techninių, ir veiklos, ir verslo aspektų, kuriuos turi apspręsti rinka tam, kad galėtume priimti bendrą susitarimą ir pasiekti tikslo. Dabar mažmeninių mokėjimų taryba. Jie apima ir ECP atstovus, ir mokėjimo pramonės atstovus. Tad praėjusi penktadienį buvo nuspręsta, kad dabar reikia pradėti darbą ir ieškoti tų bendrų išeičių. Čia apjungiami visi suinteresuoti veikėjai, kuriems tai aktualu. Na, dabar sandorių rizikos analizė. Trumpai pasisakysiu šią temą. Aš manau, kad čia reikia tokių vadovaujančių principų. Reikia atsižvelgti kelis elementus. Pirmiausia, PSD2 yra toks kvantinis šuolis saugumo reikalavimų srityje, kai tai yra susijęs su elektroniniais mokėjimais. Nauja taisyklė yra griežta ir taip mūsų supratimu yra užtikrinamas tokių sandorių saugumas. Tai yra vienas elementas, o antras, tai nereiškia, kad nebus jokių išimčių. Bus numatytos tam tikros išimtės susijusios su sandorių rizikos analize. O trečiasis elementas - mes rimtai atsižvelgėme į rinkos poreikius. Ieškome, kaip geriausia būtų suderinti tuos poreikius ir PSD 2 reikalavimus. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju. Dabar Olivija Salės komisijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labas rytas, kolegos. Jau daug ką pasakė ponas Andrė ir ponas Peti. Tad aš tų dalykų nebekartosiu. Tik noriu pabrėžti, kad labai gerai, jog dabar turime galimybę kartu pakalbėti apie tuos standartus. numatytos pagal RTS. Aš noriu pabrėžti kelis pagrindinius PSD2 principus. Jie yra labai aktualūs rinkos veikėjams, šalims ir visi šie suinteresuoti subjektai mano, kad pasiūlymas yra labai geras. Tai padeda taikyti ir inovacijas ir didina konkurencingumą, o visa tai pasitarnauja vartotojui. Galų gale tai užtikrina teisinį aiškumą ir tai yra svarbu rinkos veikėjams. Nepamirškime tų pirminių tikslų Visą tai labai svarbu. Čia aš norėčiau pagirti teisė, kurios leidėjus, kurie buvo atsakingi už šį teisės aktą. Na dabar pakalbėkime apie aktualias priemonės. Labai svarbu yra tinkamai identifikuoti vartotoją ir taip pat užtikrinti saugumą. Kodėlgi apie tai yra kalbama teisės akte? Padidintas mokėjimo saugumas buvo sąlyga, kurią turėjo vadovautis ir priežiūros institucijos, ir bankai. Reikėjo atsižvelgti ir į fintech, ir į kitų nuomonę, kadangi visa tai yra labai svarbu vartotojams vis dažniau naudojantis internetinėmis paslaugomis. Kodėl buvo priimtas šis sprendimas? Visų pirma, dėl sukčiavimo. Sukčiavimas vis dar išlieka problema, aš čia dabar jūsų neužmėtysiu skaičiais ir statistika, bet akivaizdu, kad internetinių mokėjimų srityje sukčiavimas vis dar labai paplitęs. Maždaug 17 procentų atvejų tarp visų mokėjimų yra sukčiaujama. Reikia nepamiršti, kad sukčiavimas kainuoja kai įvyksta klaida, vykdant sandorį, kažkas galų gale turi sumokėti už tai. Todėl mes, kaip reguliuotojai, neturime to ignoruoti. Galbūt sukčiavimo kaina bus paslėpta bendrose kainose, bet kartais yra didinama pati vartotojo kaina. Todėl mums atrodo, kad labai svarbu yra tinkamai nustatyti vartotojo kainą ir tai prisideda prie kovos su sukčiavimu. Būtent todėl PSD2 ir yra numatyti saugumo reikalavimai, kuriuos patvirtino teisėkros lydėjai. Aišku, yra čia erdvės ir išimtims pirmo lygio tekste. Mes nesame nusiteikę prieš diskusijas apie lankstumą. Nesame prieš santorių rizikos analizę, bet mūsų supratimu tai papildo viską. Manau, kad tai prisidėtų prie stipraus vartotojo identifikavimo. Antroji e, dalis ir sąsaja. Tai vėlgi pirmo lygio teksto straipsniai yra labai aiškus. Dėl AISP, kaip mes suprantame 67 straipsnį, šiandieną ryšys tarp bankų ir AISP yra pakankamas jis ir toliau tęsiamas. O dėl PISP 66 straipsnis irgi yra aiškus. Yra numatytas reikalavimas bankams pateikti informaciją susijusią su mokėjimų inicijavimu ir taip pat aktualią informaciją susijusią su pačiu mokėjimu. Noriu paprastai paaiškinti. PSD čia pakeičia situaciją. Iki PSD situacija buvo tokia, kad PISP atraukė informaciją iš vartotojo sąskaitos, o dabar mes norime, kad būtų teikiama informacija PISP. Tad padėtis pasikeis. Ji neliks tokia pati kaip šiandieną. Tai reiškia, kad ir bankai, ir nauji žaidėjai turės įgyvendinti tuos standartus, e, prisitaikyti, investuoti ir turėti pakankamai įgūdžių. Mes suprantame, kad jau dabar įmamasi tos veiklos. Ponas Peti paaiškino, kad nerima kelia stabilumas ir naujos sąsajos veikimas. Svarbu, kad ta sąsaja tinkamai veiktų ir būtų visiškai funkcionali. E, ji turi dirbti nuolat 7 e, dienas per savaitę, 24 valandas per parą. Bet mes matėme, kad panašios platformos kai kuriuose šalise kartais užlūždavo. Tai kelia didžiulį nerimą. Būtent todėl šioje srityje bus imtasi papildomų veiksmų. Čia mes e, su Europos centriniu banku dirbsime, na, kaip kad ir ponas Petį minėjo. Labai svarbu, kad čia būtų užtikrintas geras bendradarbiavimas tarp tradicinių ir naujų žaidėjų tam, kad jie galėtų užtikrinti tarpusavio supratimo aplinką. Visą tai turi būti pagrista standartais. Čia jau galime kalbėti apie techninį trečiąjį lygį. Manau, kad galėsime panaikinti kai kurias tas abejonės. Tad mes prisidėsime prie ECB darbo ir stengsime panaikinti tas abejonės, kurias turėjo kai kurie suinteresuoti subjektai. Norime, kad e, ir technologiškai neutrali, ir verslo prasme neutrali būtų ta alternatyva, ta sąsaja. Aišku, reikia nepamiršti, kad saugumo reikalavimai čia irgi yra aktualūs. Na, čia matome ryšį su geografinio blokavimo pasiūlymu. Reikia pasiekti tokios situacijos, kai skaitmeninė rinka iš ties bus viena ir bendra. Ačiū. Rapor... Dėkoju pranešėjai, prašom, ponui Tajaniui žodis. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pasveikinti Europos bankininkistės sąjungos, Europos centrinio banko ir Europos komisijos atstovus. Ir aš manau, kad e, mes aiškiai girdėjome, e, kiek nusipelnė mūsų darybų komanda, kurie vadoja ponas Ferberis per, Ferberis per trilogą ir darybas vyko labai puikus bendradarbiavimas, jis yra labai svarbus kad pritaikytume antrojo ligmens apsaugos priemonės. Praeitą mėnesį, kaip buvo ką tik pasakyta, buvo nusiustas laiškas Europos e, bankininkistės tarnybos pirmininkui, išreikšdami e, mūsų darybų komandos susirūpinimą dėl e, techninių standartų projekto. Tarp problemas mums keliančių klausimų yra trečiųjų šalių prieimas uh, ir CPP. PSP, mes nusprendėme, kad jie turėtų turėti galimybę teikti paslaugas e, san, e, sąskaitų turėtojams, nepasitelkiant e, specialių verslo modelių. Ir ta prieiga turi būti tiesioginė arba netiesioginė, dėl tos priežasties Europos bankysės administracijai e, patikėme klausimą, ar nereikėtų sumažinti skirtosios. E, E, te, banko prieigos. Aš nekartosiu tai, ką mes ten parašėme, bet aš noriu tik tai priminti, kad Europos parlamento politinis siekis per dėrybas e, atitiko Europos komisijos pasiūlymą. Mes norime, kad mokėjimų rinka atsivertų naujiems subjektams ir naujiems technologiniams sprendimams. Žinoma, aš noriu padėkoti e, svečiams už kalbas ir už labai gerą Europos komisijos pasiūlymą. Mes esame pasirengę įsiekti kompromisinio sprendimo, tačiau turime sustiprinti PSD2 pasirinktą strategiją. Negalime pakeisti viso tinklo, be abejo, mes turime daryti viską, kas įmanoma, kad būtų pasiektas techninio ligmens kompromisas, mes esame pasirengę diskusijoms, tačiau mums labai svarbu sustiprinti strategiją E, PSD2 e, filosofiją. Ole Ludvigson. Ačiū. Aš visų pirma norėčiau pasėko, pasakyti, kad aš labai sveikinu Europos banko administracijos darbą ir techninių standartų projektą. Ir aš e, manau, kad sustiprintas vartotojų identifikavimas apsaugos uh, E, bendravimą su klientais ir e, banko operacijas. Bet kai kalbame apie konkurencingumą, mes turime suprasti, kad naujovės e, gali kartu atnešti ir tam tikro pasikeimą vartotojams. Europos parlamente, kai vyko diskusijos, mes nuolat kalbėjome, kad vartotojų notifikavimas turi būti pagerintas, turi būti sustiprintas ir taip mes mokėjimų saugumą sustiprintume. E, kad sukurtume vienodas veikimo taisyklės, mes turime užtikrinti ir e, mokėtojų ir paslaugų tiekėjų prieigos vienodas sąlygas. E, paslaugos tiekėjas turi turėti prieigą prie savo kliento sąskaitos arba tiesiogiai, arba netiesiogiai, tačiau užtikrinant deramą apsaugą. Jeigu 32 straipsnėje yra kalbama apie tiesioginę prieigą, bet vis tik tai aš esu labai susirūpinęs dėl 19 techninių standartų projekto straipsnio, ten yra kalbama apie privalomą. Dedicated interface. E, to straipsnio antroje dalyje yra daroma nuorada į pakeistą mokėjimų direktyvą ir sakoma, kad negalima iškreipyti konkurencinių sąlygų ir mokėjimo paslaugos turi e, būti vykdomos e, pasitelkiant e, skirtingus technologinius standartus ir jų neutralumą. Šios srities tiekėjai ir paslaugų vartotojai turi būti, turi jausti saugus ir visą tai turi būti padaryta atlikus gerus internetinius tyrimus. 66 straipsnio ketvirtame punkte ir 67 trečiame punkte yra kalbama, kad reikia peržiūrėti mokėjimų paslaugų direktyvą. Ir mokėjimo paslaugų tiekėjai turi plačiau naudotis interneto e, galimybėmis, techninės galimybės tiekėjams ir informacijos apie sąskaitas galimybės turi būti išplėstos ir e, sąskaitos valdytojas turi garantuoti saugumą, kad tas e, saugumas būtų užtikrintas, e, turi būti aiškiai e, apibriešta prieiga prie sąskaitų, prie sąskaitų, prie sąskaitų turėtojų. Pagal 69 straipsnį, taip pat 9 dalį, sąskaitos turėtojai ir mokėjimo paslaugų tiekėjai turėtų uh, užtikrinti tiesioginę, netiesioginę prieigą saugiais būdais. Techninių standartų pasiūlymas yra parengtas, mes tuo džiaugiamės, bet taip pat turėtumėm atsižvelgti į pateiktas išli, išimtis, išlygas. Yra kalbama apie tam tikrą ribotą sumą. Mes tikimės, kad Europos bankininkistės administracija peržiūrė šį pasiūlymą ir mano kolegos ekonomikos komitete peržiūrė šį dokumentą ir mes kartu Europos parlamente galėsime parengti geresnių pasiūlymų. Aš e, esu pasirengęs peržiūrėti techninių pasiūlymų standartą Jis turi užtikrinti neutralias konkurencijos sąlygas ir labai aiškės veikimo taisyklės. Sugriežtinta sistema turi uh, suteikti naujausių, geriausių sprendimų. Thank you. Uh... Ačiū. ECR vardu ponas Fox. Ačiū ponė pirmininkė. Aš noriu padėkoti e, Europos investicijų bankų ir komisijai už tai, kad jie čia atėjo ir pateikė pasiūlymų. Norėčiau pateikti labai atvirą klausimą. Kodėl šie techninių reikalavimų projekt, šis techninių reikalavimų projektas nėra pagristas rizikos vertinimo dokumentu, kaip kad buvo susitarta pirmo ligmens tekste. Jeigu perskaitumėt 98 straipsnio antrą dalį, pamatytumėt, kad sakoma, kad Europos investicijų bankas turi sukurti RTS, kuris užtikrintų deramą saugumą prieimus veiksmingą riziką pagri, riz, veiksmingus riziką pagristus reikalavimus. Aš teikčiau, kad paprasčiausiai nustatyti 10 ar 50 mokė, e, eurų mokėjimo limitą e, nereiškia, kad yra vadovavimas rizikos įvertinimu. Tai yra paprasčiausia riba. Junktinėje karalystėje 25 procentai sukčiavimo atveju yra e, su mažesnėmis negu 10 eurų sumomis. Ar yra koks nors pagrindas tiems skaičiams, ar paprasčiausiai tie skaičiai yra labai patogus? Aš siūlyčiau, kad e, e būtų pasirinktas kitas metodas, veiksmingiau veikti su sukčiavimu. Paslaugų tiekėjams turėtų būti suteikta galimybė e, dirbti su e, sukčiavimo operacijomis mažesnėmis negu e, 10 eurų. E, Tai negali būti tik tūkstantinės sumos. Mes turime aiškiai e, apibriežti, kas yra sukčiavimas, kas ne. Mane nustebino tai, kad vietoj to, kad vadovautumėtės rizikos analizė, jūs pasirinkot skaičių, kuris jūsų nuomonė yra geras. Aš nesutinku su tuo, tai nėra rizikos e, analizė. Aš norėčiau išgirsti jūsų komentarą apie tai. Ir dar vienas praktinis klausimas. Kaip uh, e, be kontaktiniai mokėjimai gali būti vykdomi transporto tinkluose? Uh, E, be e, pa, paslaugų teikėjų įsikišimo. Transporto tinklai vis dažniau ir dažniau naudoja be kontaktį mokėjimą e, bilietams parduoti. Jūs siūlote bendrą 150 eurų ribit, limitą be kontaktėms operacijoms. Ar tai reikš, kad kartais vartotojai turės vis tik tai uh, uh, patvirtinti saugiai o, savo e, tapatybę. Pavyzdžiui, pavyzdys, jaunas žmogus eina apsipirkti, 150 eurų išleiškia savo bekontaktėje kortelėje. Naktį ateina į autobusą ar į metro stotį ir e, jo kortelė nebeaptarnaujama ir nėra kitos galimybės tą kortelę jam pakeisti, kuo nors kitų ar papildyti. Kaip transporto sistemas galėsime išbraukti iš to apribojimo? E, nes uh, sukursim tokias sąlygas, kad vidury nakties jauni žmonės ar apskritai bet kokie vartotojai negalės e, nusipirkti bileto. Uh, paprasčiausiai bus taip, kad žmogus su savo kortelė tą iš jūsų dirbtinį skaičių bus viršies ir ta kortelė nebeveiks. Taigi aš norėčiau sužinoti, kokiu pagrindu nustatyti tie skaičiai. Sofintveld. Yes, thank you, chair. Ačiū pirmininkė. Uh, Aš klausiausi jūsų prezentacijos ir galiu pasakyti, kad e, jeigu palygintumėm problemas, kurias šis komitetas paminėjo savo laiške ir tai, ką girdėjome šiandien, tai aš nesijaučiu labai įsitikinusi dėl e, to interface. Nes visai atvirai man susidaro įspūdis, kad e, Europos investicijų bankas rengė pasiūlymus e, labai entuziastingai dėl e, kalėdų vakarienės patiekalų. Nes visai atvirai man susidaro įspūdis, ir jau apie tai šiandien buvo kalbėta, taip pat laiškė apie tai yra kalbama, kad jūs naudojatės duomenų apsaugos, saugumo klausimais, kad neįtrauktumėt konkurencijos ir mes žinome, kas vyksta praktiškai. Bankai šiandien būtent tą daro. Jie ASP ir PISP e, pasitelkia tam, kad nedalyvautų toje kovoje. Ir man atrodo, kad tai yra paprasčiausiai bankų, piknožėjimas bankų padėtimi. Ir aš nesutinku visiškai dėl jūsų, su jūsų atsakymu. Jūs sakėte, kad galutiniai techniniai standartai turės būti panaudoti mūsų problemams išspręsti. Ar tai iš tiesų leis sukurti konkurencinės sąlygas, sąlygas naujovėms, ar tai nebus priemonė, užblokuoti naujovėms. Mane labai erzina tai, kad jau ilgą laiką pasaruoju metu bankai žaidžia, naudojasi standartų problema tam, kad e, niekas nepatektų naujai į rinką, kad būtų užblokuota prieiga prie sąskaitų informacijos ir tuo pat metu labai greitai yra kuriamos vidinės taisyklės, kurios konkuruoja su naujai ateinančiais į rinką veikėjais arba jų modelis yra tiesiog nukopijuojamas. Todėl asmens duomenys banko sąskaitų turėtojų yra panaudojami e, nesažiningai. Aš tam prieštarauju ir aš labai tikiuosi, kad galutinis, galutiniai standartai leis sukurti realią konkurenciją, realias sąlygas naujovėms ir netarnaus vienai pramonės daliai. Kad mes manau, tikimės, kad iš tiesų bus atsverta rinkos poreikiams. Uh, Metkarty. Labai ačiū. Metkarty. Ir uh, jūs Van Gigold. Prašom, ačiū pirmininkė. Matome, koks gausus dalyvių būrys šiame klausime. Po to, kai mes atmetėme pasiūlytus standartus, matome, kad klausytojų suolai pilni, kai kurie yra laikini lankytojai. Andrėja pas mus nuolat atvyksta, bet panašu, kad įvyko pokyčių, daugiau atvyksta klausytojų iš išorės tai džiugina. Jau daug pastabų buvo išsakyta, aš jų nenorėčiau kartoti. Tiesiog pridurčiau, kad svarbu būtų vertinti ir lobistinę veiklą. Bankai yra labai susirūpinę dėl domenų apsaugos. Kiekvieną kartą, kai man pateikiami panašus klausimai, man kyla įvairių įtarimų. Antra vertus, uh, Matau, kad konkurencingumo institucijos taip pat labai susirūpinusios dėl RTS pasiūlymo. Ir jeigu Vokietijos e, kartelių tarnyba, Bundeskartelamt, sako, kad toks, e, e, tokie standartai gali pakengti fintech pramoniai tai tuomet mes tikrai turime būti labai susirūpinę. Mane tikrai labai domina, ką mano komisijos konkurencingumo generalinis direktoratas šio klausimu. Galbūt iš jų galėtumėm gauti daugiau informacijos. Bet man susidaro toks įspūdis, kad dabartinis tekstas nesuteikia daug informacijos dėl netiesioginės prieigos ir jis netitinka pirmo ligmens direktyvos. Uh, Jeigu yra susirūpinimas dėl saugumo, tai aišku, galima numatyti prievalę, kad bankai reikalautų, o galbūt net ir trečiosios šalis e, reikalautų užblokuoti prieigą, nors techniškai ji būtų įmanoma. Vietoj to, kad e, užkirstų kelią netiesioginiai prieigai, tuomet bankai galėtų sukliudyti trečiosioms šalims reikalauti, kad ir bankai, ir trečiųjų šalių agentai arba trečiųjų šalių paslaugų teikėjai tiesiog užblokuotų, jeigu būtų bandoma gauti duomenis, prieiti prie duomenų. Tai tuomet būtų galima užtikrinti didesnį saugumą ir uh, E, netaikytumėm apribojimų pagal pirmo ligmens, direkt, pirmo ligmens direktyvai. Na, iš esmės tikrai mane domina konkurencingumo institucijų nuomonė, o taip pat ir generalinio, e, komisio, generalinio konkurencingumo direktorato nuomonė. Ačiū Marko Valį, bet jo salėje nėra. Spontaniški pasisakymai. Burghard Balts. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad nei EBA, nei komisija šiandien nenusteps, jeigu mūsų komitetas primins pagrind, pagrindų sprendimą. Kalbama ne vien tik tais apie techninį darbą susijusius su artes, bet ir e, tokiais klausimais kaip prieiga prie rinkos. Mokėjimų paslaugų direktyvoje aiškiai numatytas nediskriminavimo ir laisvos konkurencijos principas, tą žino ir komisija, ir EBA, ir ECB. Na, o mano nuomonė, Dabar tikrai nereikėtų ginčytis dėl to, ar šie principai turėtų būti paminėti straipsniuose ar preambulėje. Faktas yra tas, kad tie principai yra direktyvos dalis ir jie visą laiką buvo politinio susitarimo dalimi. Uh, Europos parlamentas turėtų pasirūpinti tuo, kad būtų rastas techninis sprendimas, vadovaujantis nediskriminavimo ir konkurencingumo neutralumo principais. Mums tai yra labai svarbu, ypač turint omeny vartotojus, kurie nori um, palankių finansinę prasme mokėjimo priemonių. Tai noriu pasitirauti ECB ir EBOS ar šios institucijos atsižvelgia į tą faktą, kad valstybės narėse jau buvo tokių priemonių, kurios uh, sukliūdė, kurios trukdė gyvendinti nediskriminavimo principą. Ir dar vienas papildomas klausimas komisijai. Ar jūs. E, jūs ko gero neparemsite EBA pasiūlymų dėl RTS, jeigu juose nebus tinkamai atsižvelgta į nediskriminavimo principą. Ačiū per Vanš Beres. Merci. E. Ačiū. Visą tai man primena diskusijas, kuriuose jau labai labai seniai mes visi dalyvavom kai kalbėjome pirmąjį se SEPA variantą. Ir mes visi žinome, kad e, sektoriaus veikėjai ir lobistai kalba tą patį. Kalbame apie stambiosius platintojus, bankus, paslaugų teikėjus ir kitus. O man kas čia labiausiai rūpi - vartotojo apsauga. Tiesioginė to žodžio prasme. Bankai turi dirbti jiems priklausantį atlikti darbą. E, lobistai to kaip ir neleidžia daryti. Mes e, turėtumėm pasirūpinti, kad būtų užtikrinta gera bankų priežiūra, jų gebėjimų valdymas. Bankų darbas yra skolinti pinigus be kitų paslaugų. E, ir plėtojant naujas technologijas, buvo ieškama galimybių, kaip išjudinti verslą. Bet tikslo mes nekeičiame. E, mes giname aiškius subjektus - bankus, plačiuosius, pla, didžiuosius platintojus, naujuosius paslaugų tiekėjus ir panašiai. Kai kalbam apie saugumą, operacijų saugumą, paslaugų teikiamų vartotojams saugumą, mes e, visi turime, kaip teisės aktų, kuriai būti nuoseklus. Norėčiau paminėti tai, kas šiandien dar nebuvo pasakyta. Kai matome, kokio masto sukčiavimą Europos komisija nustatė, kyla rimtas nerimas. Socialistų frakcijoje anadien mūsų draugas Lopes Aguilar sakė, kad e, buvęs kolega Borelis nukentėjo dėl tokio sukčiavimo. Tiesiog iš jo banko sąskaitos buvo išimta didelė suma pinigų. Tai yra neįtikėtina, todėl šią problemą turime labai rimtai spręsti. Ir uh, mes, kaip pirmo ligmens teisės aktų rengėjai, turim aiškintis, ar yra apginami svarbiausi saugumo elementai. Taigi, kai kalbam apie tą dedicated interface, interface mes e, negalime trukdyti naujovių atsiradimui, naujų tiekėjų atsiradimui. Visą tai turi tarnauti vartotojui. Aš matau, kad e, daugam kyla nerimas dėl e, to, kad tikrinant sąskaitos turėtoją internetu reikia du kartus įvesti kažkokius tai duomenis. Mes visi tą esam darę. E, net SMS, kai norim ką nors pirkti, turim patvirtinti kodą dar kartą. E, vis tik, kaip žinia, internetu sukčiavimo mastai yra labai dideli. Todėl man atrodo, kad šiandien buvo nepaminėtas vienas svarbus dalykas. Kaip mes prancūziškai sakome, e, kituose dokumentuose apie tai yra kalbama, tai yra klausimas iš kitos operos, tai yra terorizmo klausimas kai tokios dedicated interface yra taip neapsaugotos, e, mes visiškai nekontroliuojam net ir teroristų įsikišimo. Aš norėčiau dar kartą paklausti Europos centrinio banko ir investicijų banko atstovų, kaip bus reaguojama į tą pavojų, kurį kelia priežiūros toka. Kaip yra sprendžiamas pirmo pagrindinio ligmens prioritetas, tai yra saugumo užtikrinimas. Markus Ferri. Labai ačiū. Man teko garbė vadovauti trilogui. Taip pat e, pasirašiau ir tą laišką, kuris nekarta buvo minėtas. Dėl PSD2. Mums svarbu uh, Ne tai, kad būtų užkarstas kelias naujiems paslaugų teikėjams į rinką. Ne, mes norime jiems protingų būdų tą kelią atverti, tuo pačiu apsaugant ir vartotoją bei jo duomenis. Jau buvo minėtas 98 e, straipsnio antras A punktas pagal tą punktą reikia tinkamai vertinti riziką Bet ar tas pasiūlymė tai nebuvo atsižvelgta? Aš manau, kad reikia rasti sąžiningą kompromisą tarp banko interesų ir naujų paslaugų teikėjų interesų. Niekas nėra teisus šimtų procentų, mano nuomonė. Politikams tampa, tenka užduotis rasti subalansuotą požiūrį. E, laiške mes išsakėme tam tikrą kritiką ir mūsų darybininkų komanda mano, kad politikai kol kas nerado tos pusiausvėros. Buvo kalbėta apie kino bilietus, kurie, tarkim, kainuoja daugiau negu 10 eurų, bent jau Briuselėje. Reikėtų nustatyti e, tam tikras ribas perkant ir transporto priemonių bilietus. Tarkime, aš jau buvau užsiregistravęs, esu identifikuotas, bet problemų iškyla, jeigu aš noriu bilietą pirkti per kažkokią kitą platformą. Galbūt kai kurie mano duomenys jau yra žinomi. Galbūt aš nuolat atlieku tokias pačias mokėjimo operacijas, naudojusi jau žinomų e, prietaisų Bet e, galbūt, jeigu aš bandyčiau prisijungti prie savo sąskaitos iš dar nepažįstamo prietaiso, tai tuomet manęs galima paprašyti iš naujo užsiregistruoti ar patvirtinti mano tapatybę. Tai dabar norėčiau pateikti klausimą. Kaip jūs e, ketinate įpūsti gyvybės į 98 straipsnio antrą A dalį? kaip numatysite protingus reikalavimus. Aš manau, kad ta grina piniginė vertė nėra e, tinkamas e, e, rizika, rizikos vertinimu pagristas sprendimas. Ačiū. Turiu pasakyti, kad pritariu daugelį išsakytų pastabų. Visų pirma, dėl trečiųjų šalių ir interfejsų arba sąsajų. Manau, kad čia reikėtų rasti subalansuotą požiūrį tam, kad būtų galima atsižvelgti visus teisės akto komponentus. Uh, taip pat 66 straipsnio 3D e, dalį, kur kalbama apie tai, kad mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjas visą laiką turėtų užtikrinti identifikavimąsi saugiu būdu. Aš asmeniškai nemanau, kad šis klausimas yra kontroversiškas. EBA parengtame dokumente. Vis dėlto nuskambėjo daug klausimų, nežinau, kas norėtumėte pradėti. Yes, thank you, Mr. Chairman. Ačiū, pirmininkė. Taip, iš tikrųjų buvo pateikta daug klausimų, aš pasistengsiu atsakyti keletą iš jų. Į kitus galbūt atsakys EBE e, ar mane papildys. Visų pirma, dėl rizika pagristos analizės. Na, nenoriu leistis ilgas techninės teisinės diskusijas. Vis dėlto norėčiau priminti, kaip skamba PSD2 direktyvos 98 straipsnio antroji A dalis. Ten yra numatyta, kad gali būti išimčių e, remiantis tam tikrais kriterijais. Pirmas kriterijus tai yra e, rizikos ligmuo susijęs su teikiama paslauga. Taip pat kalbama apie transakcijų dažnumą, taip pat ir mokėjimo tipą. Mes suprantame, kad EBA e neturi visiškos veiksmų laisvės rengdama dokumentą, vis dėlto manome, kad galima ir atsižvelgti išsakytą susirūpinimą. Apie tai kalbama beje ir EBA jau patvirtintose saugumo gairėse, taigi tam tikra veiksmų laisvė yra. Be to, tai gali e, papildyti griežtą vartotojų autentiškumo patvirtinimą, bet negali jo visiškai pakeisti. Kartu su EBA ir ECB mes viską dar pasigilinsime. Galbūt čia iš tikrųjų ir yra tam tikro lankstumo dėl tos viršutinės ribos. Nepamirškime, kad EBA pateiktas dokumento projektas buvo skirtas tik diskusijoms. Jis pasirodė rūpiučio mėnesį, vėliau vairios susijusios pusės pateikė daug komentarų. Taigi palūkėkime galutinio dokumento, galbūt jis skirsis nuo pradinio pasiūlymo. Dėl to, ką pasakė pane Intelvelt ir kiti. Aš jau anksčiau esu sakęs, kad konkurencingumas yra vienas iš svarbiausių e, PSD2 tikslų ir mes tikrai to tikslo labai siekiame. Jis mums labai svarbus. Bet kaip žinia, tame pačiame teisės akte yra įvairių tikslų. Vis, e, vienas iš jų yra ir saugumas ar vartotojo apsauga. E, Pone Pervanš Beres labai teisingai pastebėjo, e, kad būtina užtikrinti vartotojų apsaugą, su jai už tai dėkingas. Taigi mes turime paversti tuos tris tikslus labai išsamiamis taisyklėmis. Pateiksiu pavyzdį prieš porą mėnesių, prieš porą metų, kai e, mes sukūrėme sistemą e, pagrįsta ir mokėjimo liusto ir pinkodo mokėjimu. Tai buvo tam tikra revoliucija ir įmonėms ir vartotams reikėjo laiko prie to prisitaikyti. Apibendrintamas pakartosiu, kad mes kuo puikiausiai suprantame e, tą išsakytą susirūpinimą. Mes glaudžiai bendradarbiaujame ir su EBA, ir su ECB, ieškome galimų sprendimų. Na ir kaip jau sakiau, ko gero bus koreguojamas tas dokumentas, kuris pasirodė rūpjūčio mėnesį. Vis dėlto mes e, turime uh, nepamiršti PSD2 tikslų ir dvasios, nes nemanau, kad kas nors norėtų tai keisti. Ačiū. Uh, Dėkoju, kas kitas kalbės, Abe. Labai ačiū, pirmininkė. Dėkoju visiems, kurie pasisakė. Gal aš pakartosiu kai ką, ką jau sakė Olivier, tačiau noriu dar kartą pabrėžti, Mes darome viską, ką galime. Stengiamės rasti tinkamą pusiausvyrą tarp visų pirmo lygio tekste numatytų tikslų. Mums yra visiškai aišku, kad PSD2 numato žingsnį pirmin rinkų atverimą naujiems dalyviams ir taip pat saugumo padidinimą. Ir rinkų atverimas ir saugumas turi pasitarnauti vartotojams. Aš prieštrauju tai minčiai, kad mes čia norime apginti tik tai bankus. Taip, mes vadinamės Europos bankininkystės institucija, tačiau mes tikrai nesame nusiteikę ginti vienos ar kitos pusės. Būtent todėl savo įžangoje Aš daug kalbėjau apie procesą, kuriuo vadovaujamės. Mes įtraukėme įvairias suinteresuotas šalis, stengiamės pasižiūrėti, kokie yra jų interesai ir rasti tinkamą pusiausvyrą. Ar radome tą pusiausvyrą? Na, kol kas turime konsultacinį dokumentą, todėl aš esu pasirengęs išklausyti pastabų, kurios buvo, tarp kitako, pateiktos ir dėrybų komandos laiškė Mes džiaugiamės, kad dabar turime galimybę pradėti šį dialogą. Dabar apie konkrečius klausimus. Dėl apatinės ribos ir to, kodėl nėra numatytos rizika pagristos išimtis. Jei pasižiūrėtumėte į dokumento projektą, ten yra kalbama apie vartotojų identifikavimą ir nurodoma, kad galima vadovautis baltojų sąrašu, jei vartotojas yra dažnas klientas. Yra numatyti tam tikri aspektai standartuose, o mandate viskas yra aiškiai nurodyta. Mes vadovaujamės Europos centrinio banko teikiamą statistiką. Taip norime numatyti tas apatinės ribas, kurios atsispindi rizikos vertinime. Bet, kaip jau sakiau įžangoje, ar apatinė riba teisinga ar ne, mes to ir klausėme konsultacijų metu. Kai kurie respondentai, pavyzdžiui, tarybų komanda teigia, kad 10 eurų apatinė riba gali būti per žema ir mes prie to grįšime. Iš esmės, mes tikrai stengiamės reaguoti į detalės, atsakyti į Europos parlamento klausimus. Ir puikiai suprantame ir atvirimo tikslus, ir konkurencingumo tikslus. Visą tai yra įtraukta į PSD 2. Visgi mūsų užduotis yra teikti techninius standartus ir mes galime daryti tik tai, kas yra numatyta pirmo lygio tekste. Čia labai norėčiau padėkoti komisijai. Ji padeda užtikrinti, kad mūsų standartai būtų suderinti su pirmo lygio tekstu. Dėkoju. Ačiū, ECB. Ačiū. Pora dalykų. Aš visiškai pritariu Andrėjai. Jis sakė, kad mes čia nesame tam, kad gintume bankų interesus. Mes tikrai niekuomet nesilaikėme tokios pozicijos. Neginėme nei bankų, nei nebankų institucijų. Mes norime, kad būtų užtikrinta sąžininga konkurencija tarp e, šių pusių. Mes čia norime numatyti tokias sąlygas, kurios užtikrintų konkurencingą europietišką mokėjimo paslaugų rinką. Tai yra rinka, kurioje gali veikti daug TPP, kurios konkuruoja tarpusavėje ir kurios gauna lengvą prieigą prie sąskaitų, kad ir kur ES jos būtų. Būtent todėl mums atrodo, kad bendra sąsaja ir yra tai, kas leis pasiekti tikslą. TPP, pavyzdžiui, turi naudotis 5000 skirtingų sąsajų tam, kad prieitų prie 5000 sąskaitų. Tai na, manau, kad Reikia tos bendros sąsios ir nematau čia kažkokio konflikto tarp saugumo ir tarp bendros sąsios. Toliau e, sandorių rizikos analizė. Mano supratimu, išsakyta abejonė yra labai rimta ir ją tikrai reikia atsižvelgti. Bet numatant išimtis, negalima pakengti tam e, stipriam vartotojų identifikavimui, patikimam vartotojo identifikavimui. Išimtis turi būti pagristos rizikos analizė. Ir tai reiškia, kad rizikos analizė gali numatyti ir kažkokius kitus rezultatus, kurie gali būti tokie stiprus kaip ta sąsaja. Tai reikėtų panagrinėti skirtingas alternatyvas. Dėkoju, pranešėjau. Ačiū pirmininkė, apibendrinsiu. Aš noriu pasiūlyti suorganizuoti techninį posėdį. Jei norime pasiekti susitarimą, tai mums yra būtinas techninis posėdis. Mes esame pasirengę ieškoti kompromiso. Be abejo, svarbu pabrėžti, kad PSD 2 tikslas yra atverti mokėjimo rinką naujiems žaidėjams ir inovatyvioms technologinėms alternatyvoms. Manau, kad visi čia pritarė tam, kad reikia gero sprendimo. Būtent todėl aš ir siūlau techninį posėdį. Tai leis mums pasiekti gerą susitarimą. Ačiū. Žinoma, praktika yra tokia, kad vyksta tolesnės diskusijos su komisija, todėl manau, kad techninis posėdis yra įmanomas. Galėsime parlamente organizuoti diskusijas. Mes sutarėme dėl esmės. Tik kyla klausimų, ar būtent sąsai leis užtikrinti konkurencingumą ir saugumą, ar kaip tik jam pakenks. Mes čia skirtingų nuomonių laikomės, bet galime tęsti tas diskusijas techniniu lygmeniu. Aš manau, kad pasiūlymas tinkamas, ponai Fox. Pirmininkė, Aš pastebėjau, kad ne vienas iš ekspertų neatsakė į mano klausimą apie jaunuolį, kuris išleido 149 eurus ir negali nusipirkti transporto bileto, kad galėtų grįžti namo. Ar bus rastas sprendimas? Jeigu ne, tai tuomet tai yra milžiniška problema, kuri paveiks vartotojus. Taip, gera pastaba, Akivaizdu, kad kai kuriuose sritise reikės papildomų pastangų. Jūsų pateiktas pavyzdys yra tinkamas. Aš e, nepapasakosiu apie savo patirtį, kadangi ir mano atžvilgių buvo sukčiauta internete. Bet e, manau, kad parlamentas ir toliau dirbs su EPA ir su komisija, tai galėsime tęsti tas diskusijas. Ačiū, posėdis baigtas.